on. Um, Ladies and gentlemen, um, Ponios ir ponai, reikėtų pradėti posėdį. Deja, mūsų pirmininkas Morajas negalėjo atvykti į posėdį, todėl man tenka garbė pirmininkauti šiam posėdžiui šią popietę. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Vienas pakeitimas. Tryliktas klausimas. Artėjant prie apibrieštos PVM sistemos ir kovos su PVM skučiavimu turi būti atidėtas kitam posėdžiui. Taigi jis atidėtas. Jeigu neprieštaraujate šiems pakeitimams, darbo atvarkė laikoma patvirtinta. Niekas neprieštarauja. Taip pat e, turiu pranešti, kad dėjas vertimas į kroatų ir airių kalbas šiandien nėra užtikrintas. Toliau, koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas, pranešėjų skirimas. Panas Michal Boni iš EPP frakcijos paskirtas pranešėjai renkti nuomonę dėl iniciatyvos pranešimo, kurį rengia jūri komitetas. Civilinė teisė robotikos srityje. Toliau Cecilija Vikström, Alde frakcija paskirta pranešėjai dėl pasiūlymo nustatyti kriterijus ir mechanizmus, kaip nustatyti atsakingąją valstybę narę, nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus pateiktus vienoje valstybių narių, jeigu jį pateikė trečiosios šalies ar pilietis arba žmogus be valstybės. Ir trečia, Timothy Kirkop iš EKR frakcijos paskirtas pranešėjų dėl Eurodac klausimų. Ar komitetas pritarė šiems, šiems koordinatorių rekomendacijoms? galime dabar perėti prie pirmojo darbo trakės klausimo. Tai, tai yra trečiasis iš tikrųjų klausimas. Eurodak nus, įsteigimas lygint, skirtas lyginti piršto atspaudus, piršto atspaudų palyginimus, taikant reglamentą 604, nustatant trečių šalių piliečius, kurie neteisėtai ir ES. Ponas Kirpotas yra pranešėjas, tačiau pirmiausia yra komisijos pristatymas. Komisija gegužės ketvirtą dieną pateikė teisėkuros pasiūlymus, siekiant reformuoti bendrąją prieglošio sistemą, kaip išdėsta komisijos komunikate paskeltame balandžio šeštą dieną. Ši reforma yra vidutinio laikotarpio atsakas į migracijos iššūkius. Dublino sistemos reforma yra dalis šių pasiūlymų. Eurodac, kuris yra, remia Dublino sistemas, turi būti adaptuotas, išplėstas, siekiant kovoti su neteisėta migracija. Komisija patikė pasiūlymą dėl Eurodac reglamento peržiūrėjimo ir e, komisijos atstovas Henrikas Nilsonas šiandien pristatys pasiūlymą. Išklausus pas komisijos, steiksime žodį komiteto nariams ir taip pat pirmininkaujančios valstybės atstovams tai iš tarybos. Prašom, ponė Nilsen, ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti pasiūlymą dėl Eurodak reglamento pakeitimo. Trumpai rezumuosi svarbiausius pakeitimus. Pirmiausia, kaip jūs paminėjote, yra tam tikri pakeitimai daromi pritaikyti Eurodaką prie naujosios Dublino sistemos, kuri tuo pat metu buvo pasiūlyta. Antra, siūlome išplėsti Eurodak taikymo sritį ir įtraukti taip pat netestą migraciją, būtent saugoti paieškų duomenys susijusius su trečiais asmenimis, trečių piliečiais, kurie neprašo apsaugos. Tokiu būdu būtų galima saugoti įvairius duomenis ir atlikti juose pareiškas, paieškas, pavyzdžiui, dėl trečiųjų šalių piliečių, kuri neteisėtai yra Europos Sąjungoje. Ir nustatyti, kada jie įvyko, kirto neteisėtai sieną. Taip pat mes siūlome piršto atspaudų paėmimo amžiaus e, minimumą. Šiuo metu jis yra 14 metų, mes siūlome jį sumažinti iki 6 metų. Tai na, atsižvelgia į mokslinius tyrimus, tai kas yra e, tinkama, saugant vaikų piršto anspaudus, pirmiausia, norime e, taikyti Dublino reglamentą nepilnamečiams, taip pat, kad jie būtų sistemoje. Antra, taip pat svarbu turėti priemonę valstybėms narėms identifikuoti ir atsekti dingusius vaikus. Gali būti tokiu atveju, kai prieglošio prašanti šeima atvyksta Europą, bet nepilnametis po to atskiriamas, atsiskiria nuo šeimos. Ir pirštos būdų paėmimas jiems atvykus gali padėti rasti tokį vaiką. Taip pat e, galima būtų rasti nelydimus vaikus, kurie oficialiai prašo prieglaušio, bet pabėga iš e, kokio nors pabėgėlių centro. Taigi pirštos valai padėtų juos surasti. Taip pat siūlome tam tikromis ribotomis aplinkybėmis leisti panaudoti informaciją iš Eurodac gražinimo tikslais, bendradarbiaujant su trečiosiamis šalimis. Tai atspindi tas nuostatas, kurios jau yra vizų informacijos sistemoje, e, ką siūlome įvažiavimo išvažiavimo sistemoje, taigi, kad būtų galima nustatyti neteisėtą esančio asmens identitetą, tuos duomenys būtų galima naudoti bendraujant su trečiosiamis šalimis. Taip pat siūlome įvesti veidų atpažinimo duomenys saugojimą ir reikia sukurti būtinus taikomasias programas. Tai padėtų tokiais atvejais, kuomet negalima paimti pirštą spaudų arba nėra pakankamos kokybės. E, tuomet vaizdo, veido vaizdas gali padėti. Ir pagaliau dėl duomenų saugojimo laikotarpio, tai dėl tarptautinės apsaugos prašančių žmonių, mes manome, kad reikia išlaikyti tą patį terminą, tai yra 10 metų, o naujoms kategorijoms, kurių duomenės bus saugojami, tai čia saugojimo laikotarpis siūlomas 5 metai. Tai atitinka taip pat ir taisyklės taikomas kitoms duomenų bazėms. E, taigi ir trumpai toks yra pasiūlymas ir aš mielai dabar atsakysiu į komiteto narių klausimus. Ačiū. E, Gerbiamam prelegentui, ponas Kirkovas yra šio klausimo pranešėjas, dėja pranešėjo nėra, bet ponas Stevens jo vardu pasisakys. Prašom, ponė Stevens. Aš atstovauju Timočiui Kirkofui, kuris negali šiandieną dalyvauti, EKR visapusiškai remia komisijos pasiūlymą ir visus e, pasiūlymo elementus vertina kaip esminius, kad būtų galima e, sukurti visą apimančią e, prieglapščio po, politiką. Svarbu, kad duomenų surinkimas būtų gerinamas, kad sistema taptų tiksli, e, patikima, labai svarbu laikytis ir duomenų apsaugos standartų. Jeigu ES nori pasitikėti savo prieglapšio politiką, ir siekia gražinti e, tuos, kurie e, ES teritorijoje yra ne, nelegaliai. Svarbu, kad būtų pagerintas informacijos mainų tarp valstybių narių procesas. EKR remia sieki išplėsti informacijos laikymo laikotarpį, nes 18 mėnesių yra per trumpas laikas, o Eurodako E, sistemos turi būti saveikios su kitomis duomenų bazėmis, kad būtų galima pagerinti pačią prieglopščio sistemą ES. Kaip komisijos pasiūlyme teisingai paminėta, standartinis laikymo, e, duomenų laikymo laikotarpis yra penki metai, kas yra realistiška ir proporcinga. Galiausiai E, jautrus e, duom, klausimas yra nepilnamečių piršto atspaudų rinkimas. EKR pasisakė už žemesnį nustatytą 16 metų e, ribą. Mes manome, kad ją reikia žeminti. Dabar pasiūlymas numato šešerius, šešerius metus nuo šio amžiaus vaikų atspaudai gali būti imami ir jie gali būti tikslus. Tačiau svarbiausia kad šiuo atveju tūkstančiai e, nelydimų vaikų atvyksta Europos Sąjunga ir atitinkami ekspertai komitete mus informavo, kad tokių mažamečių pirštos spaudų surinkimas gali būti esminis, juos apsaugant ir aptinkant, kai jie nustatomi pasimetę. Tačiau labai svarbu užtikrinti teisinę apsaugą ir pačius duomenis. Jeigu ilgalaikė perspektyvoje tai apsaugos vaikus nuo pabėgėlių ir eksploat... išnaudojimo, tai mes turėtumėm tą galimybę perimti. Ačiū. Labai ačiū ponė Stevens. EPP vardu ponė Lenars, ar norėtumėt pasisakyti? Taip, ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Komisijai norėčiau padėkoti už pranešimą. Pritariu e, didžiąją dalimi tam, ką sakė kolegė Žeka ir tikrai esama patobulinimų, ženklių patobulinimų šiame tekste. E, ypač kalbant apie priemonės trečiųjų šalių piliečių atžvilgių, kurie nepaprašė tarptautinės pagalbos, taip pat sumažintas asmenų, e, kurių piršto atspaudai bus imami amžius nuo šešiurių metų, bus imami atspaudai, juk Europoje pasimetę 10 tūkstančių ar panašiai vaikų, taigi galima būtų užtikrinti jų atsekamumą, suradimą, bet svarbu, kad Europolas ir nevyriausybinės organizacijos susitartų tarpusavyje ir mes vertiname amžiaus mažinimą kaip sveikintiną dalyką. O kai dėl duomenų laikymo laikotarpio, tai komisija eina tinkama linkme. Manyt, Tačiau, kad reikia tarpusavyje tartis dėl laikotarpio, bet manau, kad kompromisą rasime. Džiugu, kad kalbama ir apie vaizdinį atpažinimą, vaizdo atspaudo atitikmenis. Kartu tai būtų papildanti priemonė piršto atspaudais. Bet norėčiau paklausti komisijos, kokios būtų minimalios veido. E, E, veido atvaizdo e, nustatymo e, standartai, kokią programinę įrangą naudosimės, ar tai bus E, dvimatis vaizdas ar koks kitoks. Iš praktikos žinome, kad ne visada toks atitikties nustatymas pasiteisina. Komisija jau galvoja apie trimatį vaizdą, e, kaip Eurodaką padaryti tokių toleregiškų instrumentų. Taigi galbūt reikėtų apie programinę ir kompiuterinę įrangą labai atidžiai pagalvoti. Tokie tai būtų mano komentarai. Labai ačiū. Labai ačiū, pona Lemerts. Ar kiti kolegos norėtų pasisakyti? Pirmininkaujantis Niderlandai? Ne. Atrodo, kad Ne, todėl kreipiuosi į komisiją, ponė Nilsen, gal trumpai galėtumėte reaguoti kolegų pastabas. Ačiū. E, neturiu konkretaus atsakymo šiandieną, nes į Julisa yra įgaliota ne tik tai sukurti konkrečią programinę įrangą, bet ir apsispręsti dėl koncepcijos. E, e, analizė jau pradėta, mes gausime pirminius jos rezultatus, tačiau jūsų klausimą būtinai perduosiu Euralisai, kad jie galėtų prie to jau dabar dirbti. Ačiū. Gerbėmėji kolegos, manau, kad klausimas prioritetinis. Taigi norėčiau pakviesti kitas frakcijas, paskirti šešėlinius pranešėjus Mm, kad e, informuokite apie tai sekretoriatą, kiek manoma greičiau, kad būtų galima prie šio dosiją dirbti. O dabar einu prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Europos Sąjungos prieglopščio agentūra. Europos komisija gegužės ketvirtąją pristatė pirmuosius pasiūlymus, kaip reformuoti bendrąją Europos prieglopščio politiką. O būtent tai numato Dublino ir Eurodako reglamentų peržiūra, e, Taip pat EASO, tai yra Europos prieglopšio palaikymo tarnybos sukūrimo reglamento peržiūra. Šiandieną su mumis yra ponas Henrikas Nilsenas, DigiHome skyriaus vadovas, atsakingas už prieglopsti, kuris pristatys šią ESO reformą. ESO e, turi tapti agentūra, kuri bus visapusiškai funkcionali ir atsakinga už priemonės pagerinsiančias prieglopščio politikos įgyvendinimą. Taigi paskui kalbės, išklausysime pranešėjo, pono Nersmulelio, bet dabar išklausykime pono Nilsino. Ačiū pirmininkė. Trumpai, e, kaip jūs ir sakote, e, reformos tikslas yra ESO padaryti visą teisę antūrą. Kaip žinote, ji veikia nuo 2011 metų, o jos funkcionavimo teisinis pagrindas dar nebuvo taisytas. ESO ilgainiui išaugo, tobulėjo žinių, ekspertinių, ekspertinės patirties prasme ir e, išsiplėtė ir funkcijų ratas prieglopščio politikos prasme. Dabar ta palaikomoji funkcija išsiplėtė ir išeina vien tik tai iš palaikymo funkcijos ribų. E, taigi mes galėtume E, pasakyti, kad šiuo atveju ESO galėtų padėti ne tik valstybėms narėms, bet ir galėtų prižiūrėti visą e, Europos prieglopščio politiką bendrai, jos priemonių gyvendinimą, prižiūrėti, kad visi gerai įtinkamai ją įgyvendintų. O nauji mūsų pasiūlyti elementai tai būtų tokie. Siūlome, kad ateityje ESO renktų techninius prieglopšiui skirtus dokumentus, tai galėtų būti operatyviniai standartai ar gairės, padėsančios valstybėms narėms taikyti ES teisiną šioje srityje, ilgainiui suvienodinant jo taikymą visose valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu. Kita priemonė, norėtumėm pereiti prie e, didesnio susietumo tarp e, e, teikiant paraiškas dėl tarptautinės apsaugos įvairiose valstybėse narėse. Taigi čia reikia patirbėti prie informacijos dėl kilmės šalies, dirbti Europos valstybių tinklo pagrindu, atlikti bendrą analizę apie kilmės šalis. Tai padėtų valstybėms narėms. Taip pat agentūra galėtų teikti daugiau pagalbos mums, europinėms institucijoms, teikdama saugių kilmės šalių sąrašus Žinote, kad e, mūsų teisėkuros partneriai yra pateikusi vairių pasiūlymų. E, be kita ko siūlome, kad ESO e, užsijimtų ir vertinimo funkciją, kad vertintų, ar valstybės laikosi ES teisino ir jį gyvendina. Ta patikra būtų vykdoma per vizitus ar apsilankimus tokias inspekcijas vietose tyriant, kaip konkrečiu atveju ar apskritai valstybės narės teisės aktų nuostatas e, taiko, vertimų pagrindu esu teiks rekomendacijas, išvadas, pasiūlymus, kaip valstybės narės situaciją galėtų patobulinti ir užsimti tų rekomendacijų gyvendinimo palaikymu. ESO taip pat teiks operatyvinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms. Uh, tai būtų pagalba toms pirmosioms valstybėms narėms, kurios turi priimti didžiausius prieglopšio prašytojų srautus. Ir taip esu labai daug dirba šioje srityje, krūvis yra didžiulis, maksimalus, taigi čia reikia sukonkretinti ESO įgaliojimus ir santykius su valstybėmis narėmis, ESO veiksmų planų reikalavimus. Uh, taip pat nustatyti, kokių išteklių eso reikės toms operacijoms atlikti, kad ji galėtų veiksmingai teikti pagalbą valstybėms narėms. Taip trumpai apibendrinčiau situaciją, e, kurios e, vėlgi mūsų reformos tikslas, kad eso, kaip sakiau, taptų pilna teisė gerai funkcionuojančią agentūrą. Jums leidus aš norėčiau taip pat kai ką pasakyti. Aš esu pranešėjas, atsakingas už šį dokumentą. Ir pirmiausia, jei aš gerai supratau, ESO vaidmuo bus pirmiausia da, koordinuoti bendrą Europos prieglapšio sistemą, tam, kad galim būtų užtikrinti, kad visos taisyklės būtų vienodai taikomos visoje sistemoje. Mes visi e, norime, kad bendra Europos prieglapšio sistema tikrai būtų europinė, ir valstybės narės siūs savo ekspertus e, į EASO tam, kad ši agentūra galėtų gerai veikti, ji galės teikti da, e, operacinę pagalbą valstybėms narėms, e, prie, vykdant kontrolę prie išorės sienų. Tam reikės skirti papildomų finansinių ir žmogiškų išteklių trumpų, trumpalaikiai vidutinės trukmės ir ilgalaikiai perspektyvoje, tam, kad galima būtų sustiprinti veiklos gebėjimus. Nuo pat e, šios programos pradžios Europos parlamentas e, reikalavo, kad ES atliktų koordinuojantį vaidmenį tam, kad paskatintų valstybės narės aktyviai dalyvauti gyvendinant perkelimo programą. Ypač aktualu tai būtų tose valstybėse, kur kol kas pastangų daroma neįtin daug. Todėl labai svarbu yra tinkamai įgyvendinti bendros Europos prieklaušio sistemos išorės matmenį regla, pagal reglamentą EASO taip pat galės imtis aktyvių veiksmų, analizuodama informaciją. Tuo atveju, jei pas mus atvyks daug trečių šalių piliečių netikėtai ir jie dėl to su, bus daromas spaudimas bendrai prieglapšio sistemai. Ir kai bus reikalinga, kad valstybės narės ir komisija greitai koordinuotų savo veiksmus. Pagal naujus, naują pasiūlymą Europos prieglapščios uh, suteikimo uh, agentūra turėtų teikti e, e, pagalbą įgyvendinant šį reglamentą. Taip pat nustatydama ir pabėgėlių perkelimo e, schemas pagal pabėgėlių perkelimo mechanizmą. Ir taip pat nustatydama, kiek kiekviena šalis turės paimti migrantų pagal Eurostato sukauptą informaciją. Be to, reikėtų taip pat rinkti informaciją ES lygmenių. Ta, tą darbą galėtų prižiūrėti EASO. Kiekvienas prieglapšio prašytojas turėtų suprasti, kad jie kreipsės dėl prieglapščio suteikimo visoje ES, o ne kokioje nors konkrečioje šalyje. Mes tik pradėjome dirbti, aš esu pranešėjas ir todėl aš stengsiu bendrabiauti su visais šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mes visi kartu galėsime parengti labai gerą pranešimą, kuris nuties kelią į ateitį. Kiek aš suprantu, ponas Koelo, EPP šešėlinis pranešėjas, paprašė žodžio. Prašau, ponė Koelo. Ačiū, ponė pirmikė, aš kalbėsiu portugališkai. Queria começar por agradecer a Clara. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tai, kad jis labai aiškiai pristatė šį e, pasiūlymą. Ir taip pat e, dėkoju ir ponui Niedelmülleriui už jo pastabas. Aš manau, kad e, tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai darbiauti, remdami šį dokumentą. Aš norėčiau pasidalinti e, dviem pastabomis. Pirmiausia, reikėtų pasakyti tai, kas yra, gali pasirodyti savame suprantama. Mums reikia tikrai visoje Europoje galiojančios tikrai europinės bendros prieglapščio sistemos. Per daug valstybių narių negyvendina tinkamai bendrijos teisės aktų. Ir šiandienos krize aiškiai parodo taip pat, kad e, ir galiojančius teisės aktus reikia tobulinti. Nacionalinės taisyklės turėtų būti kuo labiau derinamos. Taigi tai, ko sieksime dirbdami su šiuo dosie. Mes turime sukurti bendrą Europos prieglapšio sistemą ją ja, turime turėti galimybę tinkamai e, stebėti, jos darbas turi būti koordinuojamas ir ji turi turėti galimybę sureaguoti tuomet, kai iškils kokios nors netikėtos aplinkybės. Šiame kontekste taip pat reikėtų pasakyti, kad EASO turėtų tapti tikrą agentūrą, kuri turėtų stiprius įgaliojimus visą jai reikalingų priemonių rinkinį, taip kad ji galėtų užtikrinti, kad prieglopšio erdvė Europoje gerai funkcionuotų. Be to, ji turėtų turėti galimybę greitai ir aiškiai reaguoti tuomet, kai daromas pernelyg didelis spaudimas kokioms nors sistemos vietoms. Ir e, Pone Nidelmirė, aš tikiuosi, kad mes galėsime gerai bendradarbiauti ir mes galėsime kartu bendrai gyveninti struktūrinę reformą ES. Nekantrai lauksiu tolesnio mūsų darbo. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Kauelo. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Pone Nilsson, gal jūs norėtumėt dar kartą ką nors pasakyti? Ne? Gerai. Tuomet mes galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie trečiųjų šalių, kurių piliečiai privalo kirsdami e, išras sienas turėti vizas ir tų, kurių piliečiai e, neturi turėti vizas sąrašą. EPP atstovas Augustandijas Domėra Garcia Consuegra yra mūsų, yra pranešėjas, o mūsų šešien, socialistų šiandien pranešėja yra Ilijana Ijotova. Čia taip pat kalba eina ir apie taip vadinamąjį laikino sustabdymo reglamentą kuris yra numatytas pagal reglamentą 539.01 ir kuriame yra nurodytas sąrašas tų šalių, kurių piliečiai privalo turėti vizas tam, kad galėtų patekti į Šengeno, er, šengeno erdvę ir tų, kurių, tų šalių, kurių piliečiams nereikia tokių vizų. Tas laikino sustabdymo mechanizmas buvo pasiūlytas 2013 metais, kai buvo peržiūrėtas uh, abipusiškumo mechanizmas. Mūsų pranešėjas yra ponas Dėjas Domėra, tačiau e, jo nėra šiandien dėja ir gal ponas Kuelio galėtų jį pavaduoti. A, komisijos atstovai dar neatvyko. Gal mes galėtume palaukti kokias penkias minutės? Atsiprašau, palauksime penkias minutės ir po to galėsime tęsti darbą. Ladies and gentlemen, colleagues, the commission has arrived. Mėly kolegos, atvyko pas mūsų komisijos atstovai, tai reiškia, kad galime tęsti posėdį. Nagrinėjame šiuo metu penktąjį darbo atvarkės punktą, tai yra trečiųjų šalių, kurių piliečiams reikalingos vizos ir, kur, ir tų, kuriems nėra reikalingos vizos sąrašas. Mūsų pranešėjas yra ponas Dijas Domera. Jis taip pat buvo, buvo atsakingas už pranešimą dėl reglamento keitimo 2013 metais. Deja, ponas Dijas Demera negalėjo atvykti šiandien į posėdį ir jį pavaduos ponas Koelio. Pone Koelio, pirmiausia, teiksime žodį komisijos atstovui. Jums suteiksime žodį po to komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju gerbėjai kolegos. Kaip jūs jau ir pasakėte, aš pavaduoju poną Dijas Domerą, kuris yra atsakingas už šį dokumentą. Kolega negalėjo atvykti į šį posėdį dėl to, kad jisai turi dalyvauti kitose susitikimuose Ispanijoje ir jis atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti. Europos parlamentui ir pranešėjui šis pranešimas yra prioritetinis. Jis tenksis dirbti kuo skubiau, todėl kad jisai supranta, kad laikino sustabdymo mechanizmo, e, vizų, bevizų režimo laikino sustabdymo mechanizmas yra nepaprastai svarbus. Ir e, ponas Dijas Domera ketina dirbti pagal štai tokį tvarkaraštį. Šiandien dokumentas yra pristatomas lybė komitete. Šešėlinio pranešėjų posėdis turėtų įvykti gegužės 31 dieną. Tuomet jisai pateiks jau savo rengiamą dokumentą. Birželio 15 dieną turi būti pateiktas pranešimo projektas. Birželio 30 dieną jis bus pristatytas Lybi komitete. O ir tikimasi, kad Liepos 12 dieną galėsime Lybi komitete balsuoti dėl šio dokumento, dėl šio pranešimo. Štai pagal tokį tvarkaraštį siūlo dirbti ponas Dies Demera. Ačiū, ponė Koelio. Aš pirmiausia norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui tam, kad jis galėtų pristatyti mums šį pasiūlymą, o po to galėsime pasikeisti nuomonėmis. Pone Kasilijau atstovauja komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai pristatyti Jums e, gegužės ketvirtą patvirt, komisijos patvirtintą dokumentą e, dėl e, vizų režimo laikinojo sustabdymo mechanizmo pagal reglamentą 539.01 ir taip pagal reglamentą 1284. Atsižvelgdami į dabartinį kontekstą ir situaciją su migrantais ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad su kai kuriomis kaiminimis šalimis buvo baigtos darybos dėl bevizio režimo. Aš kalbu apie Gruziją, Ukrainą, Turkiją ir Kosovą. Mes turime dabar pasiūlymą dėl bevizio režimo laikinojo sustabdymo mechanizmo, kuris turėtų leisti mums greitai reaguoti iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir taip sustabdyti bevizio režimo taikymą tam tikroms trečioms šalims. Uh, Dabar galiojantis e, e, mechanizmas e, bus tobulinamas, detalės su juo galima susipažinti parengtame aškinamajame memorandume. Valstybės narės negalės pritaikti šio mechanizmo, pavyzdžiui, tuo atveju, jei trečiojo šalis, pavyzdžiui, nebendradarbiaus gyvendinama readmisijos susitarimu jums tikriausiai yra žinoma, pagal dabartinį reglamentą da, da, galima nutraukti bevizį režimą, da, jei e, šalis nenori priimti savo piliečių, bet net ir šių šalių piliečių. Taigi tą spragą reikėjo išpildyti. Taip pat e, dabar komisija galės pradėti taikyti šį mechanizmą tai pasiūlė kelias valstybės narės. Yra dar vienas dalykas, referencinis laikotarpis ir, ir dabar galiojančio mechanizmo da, taikymo terminai buvo pernelik ilgi ir neleido mums greitai reaguoti į da, uh, naujas aplinkybės. Taigi, atsižvaldama į valstybių narių pasiūlymus, komisija ba, nusprendė pakoreguoti reglamentą 539. Uh, Ir todėl parinktas pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas, kaip jau minėjau, gegužės ketvirtą dieną. Ir taip pat mes parengėme nuostatas skirtas Turkijai ir Kosovui. Šio pasiūlymo tikslas yra sustiprinti bevizų režimo laikinio sustabdymo mechanizmą, taip pat palengvinti valstybių ir galimybės pranešti mums apie aplinkybės, dėl kurių keitinama yra panaudoti šį mechanizmą. Ir taip pat numatyta, kad komisija galės pradėti taikyti šį mechanizmą. Dėl referencinių laikotarpių sutrumpinimo, jums tikriausiai yra žinoma, kad dabar numatytas referencinis laikotarpis yra šeši mėnesiai ir komisija siūlo jūs sutrumpinti iki dviejų mėnesių. Dar vienas dalykas, tai yra tai, kad po to, kai valstybė narė e, pateikė mums pranešimą, komisija per tris mėnesius turi patvirtinti gyvendinimo aktą. Tam, kad galima būtų paspartinti šią procedūrą, komisija taip pat siūlo sutrumpinti tą laiką e, iki vieno mėnesio. Tai reiškia, kad kad visos procedūros e, trukmė bus mažinama nuo 9 mėnesių iki 3 mėnesių. Taip pat yra numatyta, tai kad valstybės narės galės da, prašyti, kad mechanizmas būtų pritaikytas da, tuomet, kai da, atmestų da, a, prašymų dėl trečių šalių readmisijos skaičius pasieks tam tikrą ribą. Čia labai svarbu yra pabrėžti, kad tai yra ne vien tos, šal, tos šalies piliečiai, bet trečiosios šalies redmisijos. Ir tuomet, kai mes gausime labai konkrečią ir patikimą informaciją apie pasikeitusias aplinkybės ir tuomet, kai trečiojo šalis nebenadarbiaus pagal readmisijos susitarimą šios nuostatos yra geriau uh, išaiškintos. Yra dar kiti, ke, ki, uh, kiti pakeitimai pavyzdžiui, yra da, atsisakyta panaikinti šį reglamentą po septyniarių metų. Ir mes tikimės, kad ir taryba, ir Europos parlamentas galės sparčiai dirbti su šiuo dokumentu, nes mes visi manome, kad jis yra prioritetinės svarbos ir e, jis yra pateiktas kartu su pasiūlymais dėl bevizio režimo e, taikymo. Kartu norime pasakyti, kad e, diskusijos dėl šio dokumento neturėtų sutrukdyti mums nagrinėti kitus pasiūlymus susijusius su vizomis. Ir mes džiaugiamės, kad jūs jau šiandien pradėjote nagrinėti šį dokumentą. Dėkuoju ir kas nors iš nu- kolegų norėtų ką nors pasakyti. Tai prašau, ponė Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Mano delegacija mano, kad mums reikia stipresnio mechanizmo e, tvarkantis su viduzų liberalizavimo sustarimais. Turkijos sustarimas atrodo nelabai susilaukė daugumos. Atrodo, kad komisija turi perimti tam tikras procedūras ir mes turime stiprinti šį procesą. Tas tam tikras automatizmas leistų komisijai viską padaryti pagal termintus ir būti aktyvesniems. Ir aš manau, kad tai būtų įmanoma padaryti, kai turime reikalų trečiųjų šalių atsisakymų vykdyti sustarimus. Tai yra tam tikri kriterijai, kurių reikia laikytis, kad būtų galima taikyti bevizį režimą. Neturime tobulos sistemos, nebent bus pasiektas sustarimas su Turkijos prezidentu Erdoganu. Turime rodyti didesnę drąsą, naudodami savo reikalavimus, paisydami savo interesų. Ir neturėtume leisti, kad mūsų likimas būtų pono Erdogano e, rankose. Visos vizų liberalizavimo, visi liberalizavimo dokumentai turi būti e, sustabdyti kol kas, kol nebus išsiaiškinta šių klausimų, kuriuos aptarėme šiandien prasme. Visų šalių Kosovo, Ukrainos ir toliau vyriausybės turi laikytis nustatytų sąlygų. Ačiū, panė Stevens. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti, pateikti pastabų? Jeigu ne, tuomet prašau ponė Gajego Kastildo sureaguoti. Ar gal, norite sureaguoti į tai, ką pasakė ponė Stevens? Ne? Taigi vėlgi lengvas klausimas, galime perėti prie kito klausimo. Tai yra trečiųjų šalių, kurių piliečiai, keisdami išorės sienas, privalo turėti vizas. Ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašai Kosovos. Pranešėja, čia yra Tanja Fajon. Noriu priminti kolegoms, kad pirmiausia, čia Kosovas įrašomas į sąrašą šalių, kuriams netaikomas vizų reikalavimas. Tačiau tik tai tiems asmenys, kurie turi biometrinis pasus. Pasiūlymas pateiktas po ilgo proceso, kuris buvo pradėtas pagal ES ir Kosovo vizų liberalizavimo dialogą pradėtą 2012 m. sausio mėnesį. Šis vizų dialogas vyko neužkartant kelio e, asmenarių Kosovo pripažinimo statusui. Pradėjus vizų dialogą, komisija pateikė reguliarias ataskaitas apie tai, kaip Kosovas e, vykdo reikalavimus vizų liberalizavimo režimui įvesti. Ketvirtame, ketvirtoje ataskaitoje, kuri patvirtinta gegužės ketvirtą, komisija mano, kad Kosovas atitinka reikalavimus, turint galvoje, kad e, tuo metu, kai Europos parlamentas ir taryba tvirtins šį pasiūlymą, Kosovas bus ratifikavęs e, sienų sustarimas su Jotkalnyje ir bus sustiprinęs savo veiksmus, kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Ir remiantis šio vertinimu, komisija pateikė dabartinį pasiūlymą pagal e, eilinę paprastą teisėkuros procedūrą. Pone Fajano yra pranešėdė, jie negali šiandien dalyvauti posėdį, tačiau ją pavaduoja ponia Lauristin. Ir pirmiausia žodis poniai Lauristin ir po to Europos komisijos atstovui. Prašom, ponia Lauristin. Ačiū pirmininkė. Kolegos Tanja Fajon paprašė manęs pristatyti jos pareiškimą, taigi aš jos vardu jį perskaitysiu. Tanja sako, kad, mėly kolegos, Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už ilgai lauktą pasiūlymo pristatymą, kurį sveikinu. Labai džiaugiuosi, kad galiu to, sakti toliai sėkmingą kelionę, pradėtą su kitomis e, Balkanų šalimis 9 ir 10 metais. Kosovas buvo tapęs žemėlapio judoji tašku, vizdų liberalizavimo prasme, jie buvo visiškai izoliuota ta prasme. Šis pasiūlymas yra reikalingas ir skubus, siekiant užtikrinti, kad Kosovas neprarastų vilčių ir siekių dėl e, ateities narystės. Europos perspektyva yra stabilumo garantija ir reformų variklis. Toje šalyje ir visame regione labai svarbu, e, tai labai svarbu žmonėms, nes vizų liberalizavimas yra apčiapiamas pasiekimas tai šaliai. Ir mes turime patikinti, kad žmonės neprarastų tų, tų vilčių. Kosovo piliečiai galės ne tik kontaktuoti su žmonėmis, bet geresnis tarptautinis bendradavimas, kultūros, profesiniai mainai e, ir bus paskatinti, o nuskantėliai nebeturės verslo. Tai yra pozityvi istorija Kosovui ir E, tai yra svarbu, laisvės, laisvės jėjimas ir Europos integracijos vienas svarbiausių aspektą ir tikiuosi, kad tuo patirtį patirs netrukus ir Kosovo priešiai. To dirbsime kartu su kolegos, kolegomis parlamente, komisija ir tarybų, taryba šio dokumentu, šio dokumentu ir su Kosovo draugais. Kol kas palaikiau puikius e, ryšius su visais ir tikiuosi, kad tas darbas tęsis. Aš norėčiau matyti greitą darbą, greitai patvirtinant šį dokumentą, tuo pat metu prašau tarybos elgtis panašiai. Ir pabaigai turiu vieną komentarą ar tiesiog pamastymui minti komisijai. Norėčiau platesnėje perspektyvoje pateikti apmastymui sąlygas ir reikalavimus kiekvienai šaliai kurias jos turi atlikti, atitikti, kad būtų suteiktas bevis režimis. Kai kurios sąlygos yra techninės, kai kurios politinės, o kai kurios visai netitinka tai praeities praktikos. Jeigu reglamento e, peržiūra 509.214 e, išsiaiškinta, tai tuos nuostatas netaikomas praktikoje. Tai įdomu, kaip komisija nustato tos kriterijos praktikoje kiekvienai šaliai. Kaip sutarimas dėl sienos e, ženklinimo su Kosovu e, ir tarp jos Kosovo ir Jotkalnijos turi įtakos šiam dalykui. Na, aš darysiu viską, kas yra mano galioje, kad būtų išspręsti likę neišspręsti klausimai ir tikiuosi, kad sprendimai tinkami visoms pusėms bus rasti. Grįžau iš Kosovo prieš savaitę po pirmojo e CPC sustikimo ir tikiuosi, kad greitai galėsiu nuvykti ten su pozityvimis žiniomis. Toks žingsnis pagilins e, ryšius tarp ES ir Kosovo ir ateitis Kosovui turėtų būti ES šeimoje. Tikiuosi, kad tai virs tikrovę. Visi turime siekti šviesesnės ateities ir tik tai kartu mes veiksime visus iššūkius. Mes esame skolingi tai ir savo, ir na, Kosovo piliečiams. Tokie Tanio žodžiai, ne mano. Labai ačiū. Pana Gego Kastildo, komisijos vardu, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti, kad e, perdavėte pranešėjos žinę. Labai trumpai noriu pasakyti, kad šis dialogas su Kosovu pradėtas 2012 metais, parengus mm, kelių gairių žemėlapį su reikalavimais, kuriuos reikia tenkinti. Kiekvienu atveju, kiekvienai valstybei atskirai nustatomi reikalavimai ir standartai, atsižvelgiant į jo situaciją. Kosovo atžvilgių ilgiau šiek tiek užtruko nustatyti šios reikalavimus. Jie skiriasi nuo reikalavimų kitoms e, Vakarų Balkanų valstybėms narėms, bet, kaip sakiau, jie nustatomi ištyrus konkrečias aplinkybės, tokias kaip organizuota nusikalstamumą, prieglopšio politiką ir taip toliau. Vizos dialogas vyko neturint iš ankstinės pozicijos dėl statuso, Eurolex Kosovo misija. Tai yra teisės viršenybės misija. Kosove vaidino labai svarbu vaidmenį, padedant Kosovui, patariant, kaip įgyvendinti kelių gairių žemėlapio e, planus. 2013 vasarį e, 2014 birželį ir praeitais metais um, ir galia, um, buvo misijos ir paskui po jų sekė ataskaitos, paskutinė ataskaita pasirodė praeitais metais. Ten sakoma, kad Kosovas ėmėsi e, reikšmingų žingsnių, kad įgyvendintų du dar likusius reikalavimus. Visų pirma, ratifikuojant sienos susitarimą su e, Jotkalnyje ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Taigi e, šis vertinimas komisijai leido įvertinti kad, e, ir daryti išvadą, kad e, šios reikalavimus dėl vizų liberalizavimo Kosovas įgyvendino, o taryba bei Europos parlamentas teiks pasiūlymą su sąlyga, jei bus ratifikuotas pasienio susitarimas su Juotkalnyje ir bus pasiekta ženklių rezultatų kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Taigi pagal 539 reglamentą komisija nusprendė pateikti šį teisėkuros pasiūlymą kad būtų galima Kosovą perkelti iš antrosios dalies, antrojo priedo, atsiprašau, antrosios dalies į, tiksliau iš pirmojo priedo į antrąjį priedą. Bet svarbu, kad pakeitimas apima tik tai biometrinių, duomenų, biometrinių pasų duomenis. Kalbame apie IKAO ir kitus saugumo reikalavimus. Kosovas e, jau e, seniai netaiko vizų režimo ES piliečiams. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Klipek, ponios Pekoviai, vardu EKR e, frakcijo, prašom. Ačiū. Gerbėmėji kolegos, Pone Makovai šioje sesijoje dalyvauti negali, jie atsiprašo dėl paskutinės minutės pakeitimų ir paprašė perskaityti jos poziciją. Šio klausimu pabrėžiu, tai nėra mano pozicija, nei e, Slovakijos Respublikos pozicija, tiesiog perskaitysiu ponios Makovai poziciją vizų liberalizavimas yra įmanomas, jei valstybė griežtai laikosi kriterijų ir reikalavimų numatytų e, kelių e, gairių žemėlapyje. Kosovas tvirtina, kad tuos reikalavimus tenkina. E, ir tai įrodo stebėsena ir ataskaitos kurios rengiamos nuo dialogo su Kosovu pradžios. Taigi šį pasiūlymą remiu. Tačiau e, esama dviejų reikalavimų, kurių Kosovas dar nepatenkino. Ir kad e, kosoviečiams būtų suteiktas bevizis režimas reikia, kad būtų sudai, e, ratifikuotas susitarimas dėl sienų su Juotkalnyje ir uh, E, būtų pasiekta apčiapiamų rezultatų, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Be kita ko, Europos komisija ir toliau turi stebėti, e, kaip yra įgyvendinami visi reikalavimai pateikti e, keturiuose vizų plano punktuose. Taigi tiek, ačiū. Ačiū. Pone Gabriel, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisijai už pareiškimus ir pasakyti, kad labai malonu, jog pranešėja yra a, nusprendusi dirbti iš vien su Europos komisija ir a, tikrai pasakysiu kolegos, kad nebejoju, jog Europos parlamentas savo poziciją apgins kaip ir anksčiau. A, Kalbant apie vizas, turime kalbėti apie piliečius, jų poreikius. Mums reikia vykdyti politinį dialogą ir pateikti aiškę žinę Kosovo piliečiams. Čia analizuojant tai, kas vyksta, labai svarbu, um, kad analizė būtų nešališka, Noriu padėkoti Europos komisijai ir pakviesti ją mums laiku teikti informaciją, nes tik bendradarbiaudami sugebėsime sėkmingai e, pasiekti užsibrieštų rezultatų vizų liberalizavimo srityje. Šiuo atveju labai svarbu įgyvendinti kelių gairių žemėlapio kriterijus. Taigi noriu užduoti keturis klausimus Europos komisijai. Visų pirma, noriu įsiaiškinti, ar Kosovas yra įgyvendinęs antrinius teisės aktus dėl pavadinimų pakeitimo. Tai yra svarbu, siekiant, kad nebūtų e, biometriniuose pasuose neteisingų pavadinimų, kad nebūtų informacija piknaudžiaujama ir tuo naudojamasi. Antra, Teminė sritis yra integruotas sienų valdymas. E, norėčiau paklausti, ar komisija panalizavo priežastis, kodėl nedaug e, prieglopšio e, prašymų yra patenkinama tais atvejais, kai juos teikia Kosovo piliečiai. E, trečias klausimas dėl organizuoto nusikalstamumo, kiek pasiekta jo mažinimo linkme. Ir paskutinis klausimas dėl pagrindinių teisių. Visi suprantame, kad e, žmogaus teisų kontrolieriaus institucija yra labai svarbi, siekiant užtikrinti pagrindinių teisų įgyvendinimą. Ir viena iš rekomendacijų komisijai buvo E, būtent dirbti šią linkmę per e, kontrolieriaus instituciją. Noriu paklausti, kas padaryta šioje srityje Kosove. Taigi tokie būtų mano komis, klausimai komisijai. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad um, Esame pasiruošę bendradarbiauti su Europos komisija, gauti daugiau informacijos, kad galėtume galutinai apsispręsti apie tai, kokią metodiką pritaikyti ir kokią žinią išsakyti šios šalies piliečiams. Ačiū. Labai ačiū, ponia Gabriel. E, Niderlandai kaip pirmininkaujančioji šalis, gal norit pasisakyti? E, labadiena, ačiū gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems už kvietimą. Klausimas tarybai labai svarbus, kalbant apie to sustabdymo mechanizmo panaikinimą. Taryba e, gegužės trečią yra patvirtinusi poziciją Džiugu, kad komisija pristatė savoje. Mes norėtumėm papildyti tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, komisijos buvo paprašyta parengti metinę ataskaitą dėl stebėsenos mechanizmų ir jį, e, ją pateikti tarybai ir komisijai. Šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinti stebėsenos kriterijai, kuriuos Kosovas taiko, įvertindamas uh, ar įgyvendina numatytus reikalavimus. E, tokiose srityse kaip viešoji tvarka ir vidaus saugumas. Savo ruoštų analizuojame situaciją, mm, siekiame per įgyvendinamą į teisės aktą nustatyti laikiną šešių mėnesių sustabdymo mechanizmą. Valstybėms narėms priimtas susitarimas e, patinka, priimtinas ir norime galutinio susitarimo kuo įmanoma greičiau. E, taigi mes e, nagrinėsime ir Europos parlamento nuomonę dėl sustabdymo mechanizmo. O kai dėl vizų liberalizavimo Kosovui, tai apie tai kalbame darbo grupėje ir E, birželio ketvirtą. Organizuojame būsimas diskusijas tarp valstybių narių. Ačiū. Labai ačiū. Ar galiu paprašyti ponios Gaevo Kastildo atsakyti kai kurios klausimus? Ačiū, ponia Pirmikė. Pirmiausia, dėl stebėsenos komisija ir tai iš tikrųjų toliau atidžiai stebės ratifikavimo sienos sustarimo ratifikavimo procesą, taip pat ir pažangą e, kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, panaudojant e, tolesnį stebėsinos mechanizmą. Ir reikalingi sutikimai, aišku, bus ir per stabilumą ir partnerystės sustarimą. Keletas klausimų buvo užduota taip pat panas Gabriel dėl teisės aktų, dėl pavardžių pakeitimo. Patvirtinimą gavome, kad toks teisės aktas priimtas. Dėl prieglošio prašymų skaičiaus, tai iš tikrųjų apskritai nereguliarių migrantų ir prieglošio prašymų skaičius sumažėjo nuo 15 metų gegužės mėnesio ypač prieglošio prašymų skaičius pasiekė mažiausią lygį pradėjus nuo, nuo vizų dialogo pradžios 2012 metais. Dėl ombudsmeno e, kas buvo vienas reikalavimų pagal pagrindinių teisų ketvirtąjį bloką. Tai žinome, kad ombudsmenas turi ir nepriklausomas biudžeto prasme Kosovo, e, Kosovos paskyrė 400 tūkstančių eurų biudžetą šių metų pradžioje ombudsmeno institucijai, kaip ir buvo aprašyta. Todėl galima būti tikriems, kad e, šis pareigūnas galės vykdyti savo pareigas. Tokie atsakymai jūsų klausimus. Ačiū. Ar bus daugiau klausimų? Ar noros reaguoti? Atrodo, kad ne. Tuomet pasakysiu, kad pranešimo projekto pristatymas įvyks Libė komiteto posėdėje birželio 15-16 dienomis. Toliau kitas darbo klausimas. Tai yra trečiųjų šalių, kurių piliečiai, girsdami išorės sienas, privalo turėti vizas ir trečiųjų kurių piliečiams reikalavimas netaikymas, rašų nustatymas Ukraina. ES ir Ukrainos vizų ir liberalizavimo dialogas pradėtas 8 metų spalio mėnesį ir nuo 2010 metų lapryčio vizų liberalizavimo veiksmų planas jau vykdomas. Europos komisija reguliariai patekė pažangos ataskaitas mūsų komitetui. Prieš pradedant šį dialogą ES ir Ukraina pasirašė lygiai ir vizų režimo palengvinimo sustarimą ir admisijos sustarimą. Tai buvo išankstinė sąlyga tam, kad būtų galima pradėti vizų dialogą ir jį tęsti. Šeštoje paskutinėje pažangos ataskaitoje patvirtintoje praėjusį gruodį komisija padarė išvadą, kad Ukraina padarė būtiną pažangą ir pateikė dabartinį pasiūlymą, kuris bus aptartas pagal eilinę teisėtvarkos procedūrą. Pranešė šio klausimo yra pana Gabriel. Ir pirmiausia, noriu suteikti Jums žodį, o po to komisijai. Prašom, pana Gabriel, Jums žodis. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti Europos komisijai iš anksto komisija atsižvelgia į mūsų darbą dėl vizų režimo liberalizavimo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad Ukraina padarė rimtų, rimtą pažangą ir laikosi nustatytų kriterijų Tai yra labai svarbu tam, kad žmonės galėtų naudoti savo teisėmis, teisėmis į teisingumą ir į saugumą ir turėti galimybę be vizų keliauti į ES. Ir mes manome, kad tai galėtų patobulinti, pagerinti mūsų santykius su U Ukraina. Aš džiaugiuosi, kad šiandien atvyko pas mus komisijos narių ir aš e, norėčiau pateikti jiems kelias klausimus. Ir tikiuosi, kad taip meratysime diskusiją ir galėsiu aš pasiruošti geriau tolesniam darbui. Atsižvelgiant į patiktą pasiūlymą, kuris numato, numato da, panaikinti vizų reikalavimą tiems, kas turi biometrinius pasus. Gal jūs galėtumėte pasakyti mums, kiek žmonių yra jau gavę tokius pa, pasus ir uh, Taip pat ir taip, ar turime mes vieną bendrą ta, ta, ta, tokių žmonių registrą. Ir taip pat, a, kokia pažanga daroma kovojant su dokumentų a, padirbinėjimu, klastojimu. Ir toliau kalbėdama apie migraciją ir sienų e, kontrolę, aš norėčiau, kad komisija pateikti mums e, informacijos apie tai, kokia pažanga yra padaryta nuo lapkričio mėnesio, tam, kad galima būtų susijęti su Interpolo duomenų e, bazę patikrinimo punktų duomenų bazės. Ir mes žinome, kad anksčiau buvo tik tai 39 tokie patikrinimo punktai buvo sujungti su tą bazę ir galėtumėt mums pasakyti, kokia yra situacija šiuo metu ir kaip e, vyksta bendradarbiavimas su Europolu. Ir mes matome, kad Šengeno e, vizos e, nesuteikimo rodikliai yra labai maži, tik tai 2 procentai, tačiau žinome, kad taip pat uh, Yra daug Ukrainos piliečių, kurie viršė leistiną buvimą ES laiką. Ir kokiu priemoniu dėl to ketina imtis ES. Ir trečiasis blokas ir ypatinga priekyba žmonėmis. Ar komisija įvertino riziką, nes šis klausimas yra labai jautrus, labai svarbus ir mes žinome, kad uh, kad ši problema yra aktuali visoje šalyje ir regionuose ir gal jūs galėtumėt e, konkrečiau mums pasakyti, koks bus taikomos e, tolesnių veiksmų stebėsienos mechanizmas ES ir Ukrainoje. Toliau kova su korupcija. Čia mes matome, kad Ukrainos valdžia yra įsipareigojusi kovoti su korupcija. Da. Ir norėčiau paklausti jūsų, kokius jau savo įsipareigojimus e, Ukraina įvykdė, nes tai yra labai aktualu dėl to, kad organizuoto nusikalstumumo mastai tebelieka tai labai dideli ir būtų įdomu sužinoti, kokia pažanga yra daroma šioje srityje. Ir dar vienas bendresnio pobūdžio klausimas. Komisija vidinėme darbo dokumente pateikė rekomendacijas ir pasiūlymus, kuri, kurio tikslas yra sumažinti migracijos galimą grėsmę. Ir o, tolesniuose ataskaitose nebuvo tai atsižvelgta ir aš norėčiau paklausti, kodėl taip yra ir, ir atitinkamos agentūros ir atitinkamos institucijos ketina įgyvendinti šias rekomendacijas. Tai tiek, ką aš norėjau pasakyti. Mes norėtume da, toliau dirbti, turėtume visą informaciją ir aš dėkoju komisijai už e, visą mums pateikiamą informaciją. Ir mes tikimės, kad kai bus vykdytos visos sąlygos, galima bus panaikinti vizas ir um, mes norėtume užtikrinti, kad, kad visos sąlygos būtų įvykdytos. Aš dėkuoju kolegoms ir dėkuoju šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Dėkuoju. Much, Dėkuoju, poniai Gabriel. Prieš pradėdamas diskusiją aš norėčiau pasakyti, kad man labai malonu yra pasveikinti pas mūsų atvykusios Ukrainos atstovybės prie ES atstovus. Jie dalyvauja šiame posėdėje. Mr. Bonnet, okay. But first, I would like to, uh, to, to give the floor to the, to the Bet pirmiausia, norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams ir po to galėsime perėti prie diskusijos. Chairman, and thank you very much to the rapporteur for... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už klausimus. Labai trumpai aš norėčiau papasakoti Jums apie e, bendrą kontekstą ir apie mūsų dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo, kuris buvo pradėtas 2008 metais. E, praeitų metų pabaigoje komisija nusprendė, kad Ukraina padarė reikalingą pažangą, pradėjo vyk, e, vykdyti reikalingas reformas, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad E, veiksmų planas būtų tinkamai įgyvendinamas, tvariai įgyvendinamas. Taigi komisija mano, kad Ukraina įvykdė visus e, kriterijus, ypač pagal antrąjį reikalavimų bloką e, numatytą veiksmų plane. Ir taip pat kalbėdama apie mūsų santykius su Ukraina, galiu pasakyti, kad mes sakėme, kad šiuo metu pradžioje mes pateiktume uh, E, tiesiekuros pasiūlymą tam, kad galima būtų perkelti Ukrainą iš pirmojo priedo į antrąjį, e, kalbu apie reglamento 539 priedą. Mes norėtume atkreipti dėmesį tai, kad Ukraina padarė pažangą e, po to, kai praeitų metų gruodžio mėnesį buvo patvirtinta šeštoji pažangos vertinimo ataskaita. Ir mes stebėjome, kaip yra įgyvendinamos jau pritaikytos priemonės. Uh, kurios yra išdėstytos vizų liberalizavimo veiksmų plane ir jūs galite paaiškinamajame, aiškinamajame memorandume surasti daugiau informacijos apie tai. Be to, komisija stebi, kaip yra įgyvendinamas vizų liberalizavimo susitarimas, vizų režimo supaprastinimo režimas. Ir komisija mano, kad iš esmės šis sustarimas yra gyvendinamas e, gerai Ukrainoje. Dėl pasų vizos e, nebebus reikalingos tik, tie, tiek tiems Ukrainos piliečiams, kurie turi biometrinius pasus atitinkančius ES standartus. Ir Mes gavome informacijos iš Ukrainos, kad, kad nu, nuo 2015 metų sausio 12 dienos yra išduodami pasai, jie atitinka įkau ES reikalavimus. Ir balandžio 12 dieną da, buvo e, išduota e, milijon, e, milijonas 874 tūkstančiai pasų, o visi kiti pasai yra da, keičiami ir kiekvieną kartą, kai da, pasas baigia galioti, jis yra pakeičiamas biometriniu pasu. Taigi po to, kai uh, įsigalios vizų liberalizavimo režimas, tie Ukrainos piliečiai, kurie dar neturi biometrinių pasų, galės keisti savo pasą tam, kad galėtų gauti, kad galėtų keliauti be vizos. Duomenų bazių sujungimas su gyventojų registrais. Mes ataskaitoje rašome apie tai, kad mes tikėjomės, kad uh, viskas bus padaryta iki sausio pirmosios dienos, tačiau tai dar nėra, nėra patvirtinta, kad taip įvyko. Ir į konkretesnius pranešėjos klausimus mes pateiksime jai informaciją raštu, kuri gali būti reikalinga ją rengiant pranešimą. Labai ačiū. Noriu pasakyti. Meeting, and, and just know, Mr. Boni, you have the... Dabar ponas Boni. Ačiū. Norėčiau pritarti visams mūsų pastangoms skirtoms liberalizuoti vizų režimą su Ukraina. Šio klausimu dirba Marija. Tai yra labai svarbu dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, aš dirbu parlamentinės asociacijos komitete ir atsakingas už bendradarbiavimą parlamentinių lygių tarp Europos parlamento ir E, aukščiausios rados dėl administracinių reformų. Ir mes ten kalbame apie tai ir kalbame apie naujų technologijų, skaitmeninių technologijų panaudojimą tam, kad Ukrainos administracija taptų geresnė. Taip pat ir kitose srityse tai labai svarbu ir išmanių sienų, ir sienų kontroliai, panaudojant taip pat ir naujus pasus. Tai svarbu ir mūsų saugumui, ir politinė prasme svarbu, nes nenoriu per daug čia plėstis, bet tai yra svarbu, nes kalbantis su Ukrainos žmonėmis, jie klausia, kokia mums nauda iš to dabar. Jie supranta, kad yra daug reikalavimų susijusių su reformomis, su tolesniu darbu siekiant asociacijos ir ateities narystės. Tačiau aš viliuosi, kad visų sąlygų įgyvendinimas dėl vizų liberalizavimo bus labai svarbus Ukrainos žmonėms ir, ir socialiniam klimatui apskritai. Ir tai prisidės prie tolesnių reformų gyvendinimo ateityje. Jeigu pranešėjai turėtų klausimų žmon... parlamentarams, kurie dirba Europos Sąjungos ir Ukrainos santykių srityje, tai prašom. Ar kas nors dar nori pasisakyti šiuo klausimu? Ar taryba nori pasisakyti? Pana Gabriel, ar jūs norite atsakyti komisijos atstovai? Ne, noriu paprasčiausiai padėkoti komisijai už jos pateiktus pasiūlymą. Lauksime už bendradarbiavimą ir keitimas informaciją, nes mes galėsime pasistumėti į priekį, nes dar kartą pakartosiu, Ukrainos valdžios pastangos yra realios, pažanga reali ir šiandien svarbu e, parengti šį dokumentą, atsižvelgiant į vykdytus kriterijus ir nepamiršti, kaip jau sakiau, ne, ne vieną kartą, kalbant apie vizas, kad mes čia tai pirmiausia turime galvoje piliečius, nes jie būtent pajus tą vizų liberalizavimo naudą pirmiausia. Thank, thank you very much. Uh... Labai ačiū. Gana neįprasta situacija. Paprastai mes nepradedame diskusijos Libė komitete visiems dalyviams. Tačiau, manau, šį kartą galime suteikti šiek tiek laiko ir Ukrainos misijos atstovams trumpam pareiškimui, kelioms pastaboms prašom. Labai ačiū šią galimybę, labai trumpai. Pirmiausia, dėkoju Jums už tai, kad paskirėte pranešėją, kad surinkėte labai greitai šį posėdį. Kadangi čia techninė diskusija, norėčiau pateikti trumpą informaciją apie mūsų pasus, kaip sakė komisija, dėl tapatybės kortelių. Nuo šių metų pradžios visi piliečiai gauna tapatybės korteles, jos yra biometrinės, atinka naujus standartus. Turime 44 sienos kirtimo punktus susijusius su Interpolo duomenų baze Taigi mes jau baigėme šio kriterijaus įgyvendimą. Taip pat noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad Birželio 14 dieną pasirašysime sustarimą su Eurojustu dėl bendradarbiavimo, tai labai svarbu kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir norėjau atkreipti į tai dėmesį. Prieš porą dienų mūsų e, ministro pirmininko pavaduotojas su antikorupcijos biuru lankėsi Bruselėje ir mes turėjome galimybę pristatyti informaciją ir pranešėjai apie tai, apie Ukrainos pasiektus rezultatus. Noriu patikinti Jūs, kad Ukraina ir misija yra Jūsų partneriai. Mes esame pasirengę atsakyti į visus e, Jūsų klausimus. Ir šią progą norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kuris labiausiai mus rėmė bevizio režimo klausimu. Tikiuosi, kad e, visą tai virks, virs veiksmais, nes tai yra taip pat yra svarbu ir Ukrainos reformoms. Gavome patvirtinimą iš komisiją, kad tam tikras reformas įgyvendinama ir žmonės turi pajusti, kad užbaigus e, vykdyti reformas susilaukia praktinio rezultato. Tai yra, pavyzdžiui, vizų liberalizavimo. Labai ačiū Jums už jūsų partnerišką požiūrį. Ačiū. Pranešimo projektas bus pateiktas viename iš būsimų Libe komiteto posėdžių ir bus galėsime jį aptarti. Toliau. Keturi klausimai, bendra diskusija dėl ES ir Salemono salų susitarimo, taip pat ES ir Konvezijos federacinių valstybių, ES ir Tuvalų ir ES ir Maršalo salų Respublikos. Sutarydimo dėl bevizio režimo trumpalaikį buvimo atveju. Tarybos reglamentas 539, priimtas 2021 metais, išvardė trečias šalis, kurių piliečiai turi turėti vizas. Jis buvo pakeistas kito reglamento, kai jos to šalis buvo perkeltos iš pirmo į antrą priedą. Ir tų šal, tos šalis vardytos antrame priedė su išnaša, kur sakoma, kad išimtis vizų reikalavimų bus taikoma nuo tada, kai įsigalios sustarimas dėl vizų išimties e, su ES. E, šie sustarimai numato bevizį režimą piliečiams, tų šalių piliečiams, kai jie keliauja kitos susirinkančios šalies teritoriją maksimaliai 90 dienų per metus 180 dienų laikotarpį. Komisija jau informavo apie tai, kad e, laikinai šis e, susitarimas jau taikomas. Todėl parlamento prašoma pritarti tam. Vėlgi čia mūsų pranešėja yra ponia Gabriel ir turime, turėsime galimybę išklausyti komisijos atstovę dėl vizų netaikymo susitarimų. Taigi, ponia Gabriel, dabar jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra keturios paskutinės šalis iš 19 šalių sąrašo, su kuriamis jau prieš du metus pradėjome šį darbą. Belieka tik tai pasveikinti jas. Pirmiausia, žvelgiant į šios keturios šalis, tai yra labai mažos šalis. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jos yra labai svarbios nes jos yra KR šalis, nes su jomis mūsų santykiai yra privilegijuoti per kotonų susitarimą, tai yra šalis, per, su kuriamis ES palaiko politinį dialogą, e, vyksta reali, realus bendradavimas ir Taigi šiandien tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra labai pozityvus signalas. Ir taip aš noriu parodyti savo poziciją. Aš nekantrai lauksiu komisijos, kol jį pateiktų mums informaciją. Esame proceso pabaigoje, kuris jau prasidėjo jau prieš du metus ir aš norėčiau, kad komisija tiesiog, taip, taip, tiesiog pateiktų mums bendrą informaciją dėl ko, kokia yra situacija kiekvienos šių keturių šalių atžvilgių, kiek, yra, kiek bus vizų išduota. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną komisijos pasiūlymą e, yra dalis, kur kalbama apie buvimo laikotarpį. Čia sakoma, kad e, reikės žvelgti į tas šalis, kurios netaiko Šengeno teisyną. Tai yra Bulgarija, Kipras, Kipras, e, Rumunija nėra Šengeno dalis ir vizų netaikymo principas vykstant per keturias šalis. Tai tuos 90 e, laikotarpis, e, tuos kiekviena iš tų šalių turi būti skaičiuojamas kartu su e, laikotarpiu Šengeno zonoje. Norėčiau, kad komisija paaiškintų, kad šis traktavimas kaip jis yra diferencijuojamas. Norėčiau, kad komisija tai paaiškinti ir dar kartą norėčiau tą progą komisijai padėkoti už bendradarbiavimą ir visiems kolegams taip pat dirbantiems su manimi, kad būtų galima kuo greičiau eiti į priekį ir nes, nes tai yra, bus naudinga tų šalių piliečiams. Ačiū, ponė Gabriel. Toliau. Toliau, ponė Gaego Kastilija, prašom. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai. Iš ties paskutinis e, vizų atsisakymų susitarimas išplaukiantis iš parlamento ir tarybos sprendimo sudaryto 2014 metais. E, de, devynę šalis perkelti iš sąrašo pagal reglamentą 539. Šios, šal, šios devynios šalis mm, pagal dvi šalius vizų susitarimo mm, susitarimų nuostatus turi tenkinti reikalavimus ir tuomet vizų bus atsisakyta. Komisija dėrėsis dėl šių susitarimų. 2014-aisiais dėrybos pradėtos su keturiomis minėtomis valstybėmis, o Solomono salų atveju e, dėrybos vyko su atitinkamų e, atstovybių e, atstovais, o kai dėl Mikronezijos ir kitų grupės valstybių, tai e, dirbame per delegacijas. Niujorke ir Ramio vandenino regione. E, praeitų metų pabaigoje ir šiais metais dėrybos baigtos, e, susitarimai standartiniai, pateikti parlamentui, kuris e, davė sutikimą ir nustatytas galimybės 90 dienų ilgiausia išbūti ES be vizos ir be teisės užsiimti apmokamą veiklą. Tokios būtų sąlygos. Taip pat standartinis tarptautinių sustarimų tekstas įtrauktas, kalbame apie režimo sustabdymo e, galimybės dėl viešosios tvarkos, viešosios sveikatos ar saugumo sumetimų, migracijos valdymo taip pat jei viena iš šalių gražintų visos reikalavimai. E, Susitarimai yra abipusiai ir vienodai taikomi ir ES piliečiams keliaujantiems į minėtasis valstybės. O e, keturios valstybės, kurias tinka, teisingai akcentavo pranešėja, yra sudariusios partnerystę su Afrikos, Karibų regiono ir Ramiojo vandenino e, sąjunga AKR. Taigi e, vizų režimo atsisakymas prisidės prie e, šių e, valstybių ir ES e, ryšių skatinimo ir gilinimo. Neturime kažkokių informacijos, kažkokių žinių apie migrantų srautus per pastaruosius metus nebūta prieglopščio E, prašymų ar migrantų iš šių valstybių, ar nebuvo atvejų, kai asmenims neleista įvykti ES teritoriją. Šie susitarimai kalba apie poreikį juos ratifikuoti ir pasirašyti. Ir papildoma informacija dėl naurų, tai, tai yra vienintelė valstybė iš 2014 pataisyto sąrašo, kuri išsakė e, susidomėjimą e, dėrėtis dėl vizų režimo atsisakymą. Iki šiol kol kas pažangos šioje srityje nepasiekta. Ačiū. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pakomentuoti iš salės? Pone Henger, prašom. Ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pradėti nuo padėkos Marija Gabriel už atliktą darbą visų šių valstybių vardu. Suprantame, kaip svarbu palaikyti gerą bendradarbiavimą su šiomis valstybėmis. Tai yra ir kotonų susitarimo su akar valstybėmis dalis su jomis artimai bendradarbiaujame. Taigi, manau, kad dėmesys šiems klausimams leis keistis um, asmenimis, bendradarbiauti ir pasieksime kotonų sustaimo plėtros. Ačiū labai. Jeigu niekas daugiau pastabų ar komentarų neturi, judėkime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra skaitmeninio turinio tiekimo sutartis. Pone Lauras ten yra pranešėja. E, tai yra komisijos teisėjo kuros pasiūlymas dėl skaitminio turinio tiekimo sutarčių Kaip sakiau, pranešėja Libės vardu yra ponia Lauristin, bet ji netvyko, kiek matau. Galbūt palauksime jos 10 minučių, padarysime pertrauką, o paskui e, darbą tęsime su ponia Lauristin ir kitais pranešėjais. Taigi padarykime 10 minučių pertraukėlę. Like to... Ponios ir ponai, taigi norėtumėm tęsti darbą. Pone Laurės ten grįžo į salę, taigi norėtume aptarti 12 darbo atvarkės punktą komisijos teisėkuros pasiūlymas dėl skaitmenio turinio e, tiekimo sutarčių. E, kaip sakiau, lybė e, pranešimo autorė yra ponė Lauristin, kuri pristatys čia temą, o paskui pagal įprastinę procedūrą darbo tęsime. Ponė Lauristin. Ačiū pirmininkė. Europos komisija yra mūsų e, vertinimui pateikusi direktyvos projektą. Tai yra direktyva dėl skaitmenio turinio tiekimo sutarčių. Tai yra labai sudėtingas naujas dokumentas reglamentuosintis prieigą prie e, skaitmeninio turinio E, vartotojų galimybę juo pasinaudoti, tai yra skaitmeninės bendros rinkos paketo dalis. Du vadovaujantis komitetai Eko ir Jūri, mūsų komitetas, atsiprašau, Imko ir Jūri, e, mūsų komitetas siūlo kalbėti apie problemą susijusią su skaitmeninio turinio vartojimu, kurios e, pagal savo prigimti yra susijusios su duomenų apsauga. Taigi mes jau susitikome e, neformaliai pirmosioms diskusijoms e, vakar Įvyko mm, pranešėjų apvaliojo stalo diskusijos, pranešėjai iš trijų komitetų aptarė šį klausimą, buvo pristatyti laikotarpiai. Turiu pasakyti, kad galutinio susitarimo nebuvo, dėl to, kad du komitetai e, jų nuomonė skiriasi dėl laiko tempų, spartos, taip pat paaiškėjo, kad vienos ar dviejų, e, vieno ar dviejų pranešimų poreikis taip pat neaiškus. E, kalbama apie vieną direktyvą dėl skaitmeninio turinio, dėl e, mm, nematerialių paslaugų ir turto. Kitas reglamentas kalba apie mm, materialų jų turtą, bet, sakykime, kartais labai sunku nustatyti, e, kuris pranešimas, e, e, api, api, sakykime, apims mobilų į telefoną. Tai yra įranga ir įrenginį, kuriame pranešime apie tai kalbėti. Taip pat aišku, kad laikotarpiai galėtų būti numatyti galutinai, kai bus pirminis susitarimas dėl paties formato ir e, pranešimo apimčių. Bet e, vėlgi sprendimas dėl vieno, vieno ar dviejų pranešimų kol kas e, nėra priimtas. Visai išplaukia iš direktyvos. E, nuostatos mums tikrai labai svarbios ir nuo pat pradžių laikomės E, nuomonės, kad reikia reglamentuoti, kaip teikti ir įsigyti skaitmeninį turinį. Šiuo atveju užmokama už tą turinį, tačiau a, e, kaip atlygis taip pat yra ir asmens duomenų teikimas arba kartais tai tampa e, vieninteliu mokėjimo būdu, būtent asmeniniai duomenys. Ir um, iš šios pusės mes manome, kad asmenius duomenys reiktų prilyginti pinigams ir įvertinti, kaip tai bus susiję su privatumo apsauga ir panašiai. Be kita ko, esame klausimų susijusių su uh, tuo, kad šis skaitmeninis turinys yra kažkas, kas nesuvartojama iki galo, o vartojant atsiranda naujos informacijos. E, Atitinkamėme straipsnyje, e, kur kalbama apie sutarties nutraukimą, kalbama, kad e, vartotojas gali pasiimti visą turinį taip pat duomenys, kurie atsiranda proceso eigoje. Ir e, naudojantis šiuo turiniu, tiekėjas per slapukus ir kitais būdais turės visapusę prieigą prie to vartotojo duomenų. E, taigi paaiškinamoje dalyje yra daroma nuoroda į senąją direktyvą, o ne į naująjį duomenų apsaugos paketą. Ir aš manau, kad reikia labai rimtai padirbėti, kad ši direktyva ir atitinkamai parlamento pranešimas atsižvelgtų į naująjį duomenų apsaugos paketą. Ir labai reikšmingas reglamento nuostatas. galime pradėti nuo apibrieščių ir panašiai. E, taigi šiuo atveju mūsų pranešimas suvaidins labai svarbu vaidmenį, rengiant konkrečias apčiopiamas e, taisyklės, kad bendra skaitmeninė rinka atitiktų duomenų apsaugos principus. Taigi siūlyčiau kartu su šešėliniais pranešėjais e, šį tekstą įvertinti ir atsižvelgti, ypač orientuotis į tuos jautriausius klausimus, kad iki lybę komiteto, tiksliau, kad lybė komitetas galėtų tą produktą, galtinį produktą parengti ganėtinai anksti, kad turėtume įtakos galę. Taigi siūlyčiau pradėti uh, darbą jau kitą savaitę. Šešėliniai pranešėjai galėtų kitą savaitę susitikti ir aptarti nuomonės turinį, o paskui jau e, kartu iki e, birželio šeštosios galėsime pateikti juodraštinį pranešimo variantą ir paskui kartu dirbsime kartu su jumis visais ir šešėliniais pranešėjais, rinksime pataisas ir galėsime jau turėti pirmą išbaigtą versiją. Balsavimas Libė komitete galėtų įvykti ne vėliau nei rugsėjo pabaigoje. Tuomet mūsų produktas galės prisidėti prie kitų libe komiteto darbų ir į jį būtų visapusė atsižvelgta. Taigi visų frakcijų paprašyčiau būti pasiruošus diskusijoms kad pranešėjai įsiklausytų į jūsų e, nuomonę ir aš esu įsitikinęs, kad visi galėtumėte vaisingai prisidėti prie šio produkto ir, aišku, e, mūsų komitetui svarbių vertybių įtvirtinimo. Ačiū. Lauristin. Ačiū, ponė Lauristin. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, ponas Boni EPP vardu. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad e, didelė e, garbė dirbti e, su Marion, kadangi tikiuosi, kad iš tikrųjų galiausiai parengsime puikią nuomonę. Jau pradėtas darbas šiuo klausimu ir aš žvelgčiau porą dalykų, kuriuos reikėtų išgrininti. Direktyvos taikymos rytis ir skaitmeninio turinio apriektis, apibrėžimas, ką reiškia tas skaitmeninis turinys, kaip sakė Marion, e, juk su skaitmeniniu turiniu ir įranga yra susiję įvairiausi klausimai. Mums svarbiausia e, sutarties šalių prisijungimo prie e, asmeninių duomenų galimybės ir bendrosios duomenų apsaugos E, nuostatos ir reikalavimai. Taip pat reikia užtikrinti, kad direktyva neprieštarautų arba nenuosekliai atspindėtų duomenų apsaugos reglamento e, nuostatas. Čia iškyla keletas klausimų, pavyzdžiui, perkelimas, kuris jau yra reglamentuotas reglamente. Kitas klausimas - duomenis kaip atlygis už paslaugas ar priekes. Čia kalbu apie E, duomenų monitorizavimą. Viena vertus turime būti atsargus, kita vertus užsitikrinti, kad reguliuotumėm ne per daug. Pavyzdžiui, juk gali būti sudėtinga duomenis, kuriuos vartotojas teikia kaip atlygį reglamentuoti, o duomenys yra teikiami sutarčiai sudaryti arba tam, kad paslauga būtų teikiama. Kita vertus, reikia užsitikrinti, kad vartotojas, duomenų subjektas e, būtų visapusiškai apsaugoti, kaip ir jų duomenys. Toliau 13 ir 16 straipsnis dėl sutarties nutraukimo. Viena verta, vertus reikia kalbėti apie e, duomenų paėmimą iš saugojimo vietos, kita vertus ištrinimą, e, kiek toli čia galime nueiti. Turime nepamiršti, kad kai kurie duomenys yra susiję su statistika apie produktą ar paslaugą. Pavyzdžiui, renkami duomenys, kiek žmonių apsilankė tinklapyje. Ir čia kyla klausimas, e, ar tokius duomenys vartotojas gali gauti, ar jie yra reikalingi. Aš abejočiau, ar jie yra reikalingi. Kita vertus, e, jeigu vartotojas tam tikrus duomenys sukuria, pavyzdžiui, žaidimo aplinkoje, ar jis galėtų tuo pats pasinaudoti. Bet ar tai neatskleis verslo paslapties? O galbūt vartotojas jokios įtakos šioje žaidimų aplinkoje neturi. Galbūt tai tam tikrą prasme išplečia žaidžiančiojo asmenybę, E, visi tie klausimai labai sudėtingi, juos reikia reglamentuoti, apibriežti. Esu įsitikinęs, kad su Mariju ir kitais šešėliniais pranešėjais e, bendradarbiausime ir galėsime tikrai e, pasiekti gerų rezultatų. Turime būti kūrybingi, inovatyvus. Labai ačiū, ponas Boni. Ar tik teisingai supratau, Aldė vardu kalbėti. Taip, aš pono Peterseno vardu, šešėlinio pranešėjo vardu, norėčiau pateikti keletą komentarų. E, pranešėjai jau išsakė svarbiausias mintis, na, kadangi elektroninė priekyba greitai auga, vis dėlto esama neišnaudoto potencialo skaitmeninėje erdvėje e, kadangi pirkėjai vis daugiau įsigyja kitoje valstybėje, Tai iš tikrųjų pasiūlymas svarbus, mūsų e, e, frakcija jį sveikina, kaip sieki harmonizuoti taisyklės, sukurti verslui palankę aplinką, sudaryti vienodas sąlygas, nepriklausomai, kur įsigyji tą skaitmeninį turinį. Lybė turėtų užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygmenį, užtikrinti duomenų apsaugos reglamento laikymasi ir uh, galimybės užtikrinti duomenų perkelimo teisę. E, šiame kontekste reikia aptarti taisyklės, kada būtų galima nutraukti sutartis ar pasijimti e, e asmenis duomenis iš tiekėjo. Čia reikėtų diferencijuoti anoniminius ir personalizuotus duomenis ir nepriklausomai nuo to, ar vartotojai moka pinigais ar um, asmeniais duomenimis. Direktyva bus taikoma bet kokiai sutarčiai, kai um, vartotojas teikia bet kokio tipo duomenis reikėtų aptarti, ar yra galimybių apibriežti terminą bet, kit, bet kokie kiti duomenys, any other data. Taigi laukiame galimybių bendradarbiauti su jumis visais. Ačiū labai. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti iš narių? Ne. Tuomet aš norėčiau paprašyti Europos komisijos atstovo, pono Štantelmą, ir pasisakyti, prašom. Um, Dėkuoju Jums. Iš tikrųjų, kaip ir pasakė pranešė, šis pasiūlymas eina bendras skaitminės Europos strategija. Mes taikome holistinį požiūrį, stengiamės ir siaiškinti visas pagrindinės kliūtis, kurios uh, šiuo metu trukdo vartotojams ir verslininkams visiškai pasinaudoti skaitinės rinkos potencialu ir visomis e, galimybėmis. Mes įsiaiškiname, kad yra įvairių taisyklių, e, mes tobuliname įvairias taisyklės, kurios taikomos e, elektroninės prekybos sutartims ir taip pat galvojame apie tai, kaip galima būtų pagerinti prieigą prie skaitinio turinio. Uh, Kai kur, kelios valstybės narės jau pradėjo re, um, reglamentuoti šią sritį ir Veslininkai mus kreipėsi ir pasakė, kad žiūrėkite, mes norime išvengti tos situacijos, kai, kas, kai valstybės narės uh, pradeda taikyti kokius nors įstatymus savo šalyje ir dėl tų įstatymų mes nebegalime veikti vienodomis sąlygomis visoje Europos Sąjungoje. Todėl mes pradėjome kurti verslų palankę aplinką, norėtume užtikrinti, kad verslininkai galėtų parduoti savo skaitmeninį turinį visoje bendroje skaitmeninėje rinkoje, remdamiesi ir laikydamėsi tų pačių taisyklių. Ir taip mes galėtume sustiprinti jų konkurencingumą, o vartotojai galėtų labiau jais pasitikėti, nes žinotų, kad tos taisyklės užtikrina aukštą vartotojų teisų apsaugos lygį. Štai toks yra bendras šio pasiūlymo tikslas. Parlamento nariai paminėjo kelis aspektus Ir jie yra susiję ir su tais klausimais, kurie patikėti lybė komitetui, bet ir su kitais dalykais. Pirmiausia, daug kas kalbėjo apie labai plačią taikymo sritį, iš, uh, kurią turi šis dokumentas. Uh, Iš tikrųjų, mes norime, kad šis pasiūlymas technologijų požiūrių būtų neutralus, kad padėtų mums pasiruošti ateičiai. Ir todėl taikymos rytis yra tokia didelė. Ponas Boni paminėjo, kad skaitminio turinio apibrieštis yra nepaprastai plati. Ji tokia yra tam, kad mes galėtume e, reglamentuoti visą skaitminį turinį, nepaisant to, kok kokiais kanalais tas turinys patenka į rinką. Taigi mes kūrėme bendrą taisyklių savadą ir e, toks jis yra kūriamas tam, kad pasirink kokius nors e, da, da, e, skir, turinio teikimo da, kanalus ar kaip nors pakeičiant technologiją galima būtų išvengti būtinybės taikyti šias taisyklės, laikytis šių taisyklių. Antra priežastis, kodėl pasirinkom tokį modelį, yra tokia, kad, kaip jums yra labai gerai žinoma, technologijos e, keičiasi labai greitai. Ir mes norėtume sukurti tokią sistemą, kuri pasiteisintų ir ateityje. Nenorėtume, kad šį dokumentą reikėtų keisti dar kartą po metų. Štai todėl mes ir pasirinkome labai plačią skaitminio turinio e, e, apibrėžti. Pone Laurestin ir kiti minėjo dar vieną dalyką. Tai yra klausimas, da, kaip duomenų, da, kaip tekėjai naudos asmens duomenys. Mes matome, kad da, tai yra svarbi sritis ir mes visi aiškiname, kad labai uh, Tai yra labai didelė rinkos dalis ir vartotojai čia susiduria su, problem, su problemomis. Pavyzdžiui, tuomet, kai jie įsigyja brokuotus gaminius ir nežino toliau, ką daryti. Ir todėl mes ir kalbame apie skaitmeninio turinio tiekėjus ir duomenis. Ir taip pat mes galvojame, kodėl žmogus turi mažiau, mažiau teisų uh, tuomet, kai jisai gali nemokamai gauti kokį nors turinį, bet jis privalo įsiregistruoti, pateikti savo elektroninio pašto adresą, savo gyvenamosios vietos adresą. Ir mes įsiaiškiname, kad jūsų tas elektroninio pašto adresas patoga gali būti vertas 2 dolerius Ir nes nesuprantame, kodėl, kodėl tuo atveju, kai jūs įsigijate ka, ka, kažkur turite įsiregistruoti, pavyzdžiui, ir įsigijate prekę už 99 centus, jūsų teisės yra kitokios. Ir dar vienas dalykas. Šiame pasiūlyme be abejo mes negalėjome kalbėti apie apie domenų apsaugos e, reglamentą. Norėčiau paaiškinti, kokie buvo mūsų argumentai. Mes pagalvome, kad mes iš esmės kalbame apie tuos pačius dalykus, bet iš dviejų skirtingų e, perspektyvų. Mes turime duomenų apsaugos reglamentą, kuris apsaugo žmogaus teisę į privatumą. Tai yra nepaprastai svarbu. Antra vertus, mes e, galvojame, kad jeigu jūs kažką, kažkam duodate, jūs turite kažką gauti mainais, tai yra, nu, tam yra reikalinga sutartis. Ir labai svarbu, kad ir subjektas ir objektas būtų viename ligmenį. Ir jeigu vienas gauna daugiau nei, nei kitas, tuomet už tai reikės sumokėti. Ir vienas ir kitas turi turėti vienodas, tai, vienodas a, teisės. Taigi mes norime, kad tiek sutarties atžvilgių, tiek duomenų apsaugos atžvilgių būtų taikomos vienodos taisyklės ir a, a, abiem sutarties pusėm. Ne tik tam, kas a, teikia paslaugas, bet ir tam, kuris vartotojų, kuris įsigyja prekę pagal tą tokią sutartį ir ypač tai būtų aktualu tais atvejais, kai prekė yra brokuota. Labai svarbu yra pasakyti taip pat, kad mes norėjome užtikrinti kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas būtų taikomas, kad būtų užtikrintos visos duomenų turėtojo teisės. Mes keliose vietose paaiškinome atskiras direktyvos nuostatas ir kartu mes norime, kad duomenų gavėjas taip pat e, žinotų, kaip, kaip neturėtų problemų nei dėl domenų apsaugos, nei dėl sutarties nuostatų. Jeigu aš esu vartotojas, aš nutraukiu sutartį dėl to, kad gaminys, kurį aš gavau, ta, turėjo trūkumų, tuomet aš pagal pasiūlymą dėl direktyvos turėsiu teisę reikalauti, kad a, tos prekės tiekėjas nebegalėtų naudotis mano asmens duomenimis, kuriuos aš jam pateikiau. Ir jeigu tokie duomenys yra ištrinami arba jie yra anonimizuojami pagal duomenų apsaugos teisės aktus, tuomet to veiksmų kartoti nebereikėtų. Yra dar vienas dalykas, tai yra duomenų gražinimas, tais atvejais, kai yra nutraukiama sutartis. Kokiais argumentais mes rėmėmės? Mes e, taikėme Europos e, teisingumo teismo nutartis. Jei pagal ES teisės aktus vartotojai turi tam tikras teisės, tuomet uh, sutartise reikėtų vengti tokių nuostatų, kurios trukdytų vartotojui naudotis savo teisėmis. Pavyzdžiui, jei e, pavyzdžiui, aš turiu sutartį, pagal kurią aš galiu da, e, e, kom, debesies kompiuterijoje laikyti nuotraukas, savo šeimos nuotraukas. Ir jei aš manau, kad da, da, tos, to debesies operatorius nevykdo sutarties sąlygų, aš norėčiau, kad man būtų gražintos tos nuotraukos. Mes apie tai galėsime įsame pakalbėti kitą kartą. Aš norėčiau tiesiog dar kartą pasakyti, kad mes tiesiog norėjome užtikrinti, kad teisės į duomenų apsaugą, kurios yra numatytos duomenų apsaugos reglamente, būtų taikomos, kad jomis galima būtų naudotis ir kad ši direktyva neužkrautų papildomos naštos duomenų tiekėjui. Tai yra labai svarbus principas, kuriuo mes rėmėmės rengdami šį pasiūlymą direktyvos. Dėkoju ponui Stodenmaier, ponė Lauristin. Aš tiesiog norėčiau padėkoti komisijai už geronoriškumą ir norą bendradarbiauti. Ir galėčiau netgi pasakyti, kad kai kuris atvejais mes ko gero galėsime jūs nustebinti. Ta prasme, kad mes taip pat norėsime, kad būtų kliūčių, būtų kuo mažiau, bet antra vertus mes norėsime užtikrinti, kad pagrindinės teisės nebūtų traktuojamos kaip prekė. Todėl mes turėsime labai ta, aiškiai apibriežti ribas, bet nebejoju, kad mes galėsime da, bendrauti, bendradarbiauti ir kartu spręsti problemas. Mes turėtume tikrai labai įsigilinti į šio pasiūlymo tekstą ir da, įsiaiškinti, kokie jo aspektai yra patys jautriausi. Dėkuoju jei daugiau niekas nenori nieko pasakyti dėl šio klausimo, tuomet mes galėtume perėti prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Tai yra prie laikinųjų e, priemonių Italijai ir Graikijai e, nustatymo e, tarptautinės apsaugos srityje. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad po to, kai buvo susitarta dėl ES ir Turkijos sustrimo, komisija kovo 21 dieną pateikė pasiūlymą pakeiti, pakeisti tarybos sprendimą 2015-1601 dėl pabėgėlių perskirstimo iš Italijos ir Graikijos. Pagal pakeitimą yra numatyta paskirstyti 54 tūkstančius pabėgėlius, kurie dar nebuvo skirt, paskirstyti po valstybės narės. Ir tie papildomi pabėgėliai turėtų susidaryti pagal tą numatytą schemą vienas už vieną pagal kurią numatyta Sirijos piliečius iš Turkijos atgabenti Europos Sąjungą. Ponės Pozavėra pirmiausia pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už galimybę pristatyti Jums šį pasiūlymą. Šiek tiek apie bendrą kontekstą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad rugsėjo mėnesį, kai pradėjo plūsti pabėgėliai Europos Sąjungą, Mes pradėjome taikyti sutarties 78 straipsnio trečią dalį ir pradėjome taikyti laikinasias priemonės skirtas Italijai ir Graikijai. 2015-2016 um, metų Europos vadovų tarybos išlaidos yra numatyta paskirstyti 160, 120 tūkstančių pabėgėlių ir 15 e, 600 iš Italijos, 15 tūkstančių iš Graikijos ir dar 55 iš, e, e, iš dar likusių nepaskirstytų. Ir Kaip jums yra žinoma, situacija yra kritiška ir dar 2016 metais 2016 metais kiekvieną dieną Graikija atvyks nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių ir todėl valstybės narės e, priėmė sprendimą imtis papildomų priemonių. Ir kovo 7 dienos tarybos išvadose e, yra nurodyta iš principo pritarti ES Turkijos susitarimui. E, ir taip pat prisimti, įgyveninti prisimtus įsipareigojimus. Ir komisijos buvo paprašyta pagalvoti apie tai, kokių priemonių galime imtis tam, kad būtų gyvendinti šie susitarimai, siekiant gyvendinti ES ir Turkijos susitarimą. Tai toks yra bendras kontekstas. Komisija siūlo štai ką. Mes norėtume pasinaudoti tais 54 tūkstančiais, kurie dar nebuvo paskirstyti. Ir manome, kad jau dabar galima būtų uh, juos paskirstyti, išvengiant ES Turkijos susitarimą. Ir mes manome, kad jei mes leisime žmonėms patekti ES teisėtai, taip mes atgrasysime. Da, uh, kitus nelegaliai siekti patekti į ES ir taip galėsime sumažinti Italijai Graikijai tenkančią naštą. Žinome, kad gali atsitikti taip, kad po to, kad taisyklių nebus laikomasi. Ir mes nusprendėme padaryti pasiūlymą, pateikti pasiūlymą dėl 54 tūkstančių Valstybės narės galės spręsti, kaip laikytis įsipareigojimų pagal e, tarybos išvadas ir jie, jos galės spręsti, pasimti e, pabėgėlius iš Turkijos. pagal tą principą vienas už vieną ir gal net platesnės nuostatas. Mes e, norime sukurti teisėtos būdus patekti į Europos Sąjungą. pabėgėlių vyriausiasis komisaras pateikė dokumentą, kuriame buvo pateikta pasiūlym, pate, panašių pasiūlymų. Ir kuriuose buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų suteikti žmonėms papildomą apsaugą. Ir ten kalbama ne vien apie perkelimą, bet ir apie da, a, leidimų išdavimą at, atvykti į šalį. Mūsų pirmojoje ataskaitoje apie e, pabėgėlių perkelimą mes jau įtraukime e, pastabas apie tai, kad sistema dar neveikia Ir išvados yra nurodytos labai aiškios gairės. Ir mes galvojame, kad šis pakeitimas yra labai geras, todėl kad jisai suteikia deramą lankstumą visiems narėms, tam, kad jos galėtų įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus ir galėtų perkelti 54 tūkstančius. Mes nenorėjome keisti, mes nieko nenorime keisti, kol procesas dar nėra pabaigtas. Mes tiesiog norime, kad būtų paskirstyti tie 54 tūkstančiai. Kai ateityje komisija pateiks pasiūlymą dėl 54 tūkstančių, mes atimsime tuos, asmenius, tuos asmenys, kurie pagal įvairias schemas bus priimti e, į valstybės, valstybės narėse. Ir tai yra svarbu, nes taip mes galėsime stebėti, kiek konkrečiai žmonių teisė tai pateko į valstybės narės pagal įvairias e, schemas. Tai gali būti uh, ir ta schema vienas už vieną arba kokios nors kitos sponsorystės schemos. Taigi tai labai konkretus yra pasiūlymas ir jo teisinės pagrindas taip pat yra labai konkretus. Labai trumpas pasiūlymas, taigi daugiau nieko negaliu pasakyti, galėsiu tik tai atsakyti jūsų klausimus. And, uh, now, Labai ačiū. Dabar ponės Keller, uh, Ska Keller gali pristatyti savo pranešimo projektą, prašom. Ačiū. Ačiū už pasiūlymą pristatymą. Kalbėjote apie turinį ir manau, kad čia esantys šešėliniai pranešėjai žino visą istoriją, taigi mums, mes galime pradėti diskusiją apie visą, neturėtume diskutuoti apie visą susitarimą su Turkija. Yra kelios problemos dėl šio komisijos pasiūlymo. Pirmiausia, vėlgi su mumis konsultuojamas tik tai kai buvo pateiktas pradinis pasiūlymas, mes sakėme, kad darysime išimti, užmerksime akis ir sakysime, kad šį kartą tai padarysime, jeigu jūs kitą kartą teiksite pasiūlymą, tai turės būti ben, e, tinkamas procesas. Dabar jau antrą kartą konsultacijos keliu einate ir tai kelia mums problemą, dėl to mes siūloma keisti teisinį pagrindą, kad tai būtų bendro sprendimo procedūra Tai tiek čia dėl techninės procedūrinės pusės. Taip pat problema yra su koncepcija pačia taip pat, nes komisijos pasiūlymas iš tikrųjų pakeičia žaidimo taisyklą. Pradinis perkelimo sprendimas reiškia, kad perkelimas yra iš Italijos ir Graikijos perkelimas. Dabar jeigu įtrauksime dar ir iš Vengrijos ir po to perskirstime tas vietas įtraukiant uh, Graikiją ir Italiją, tai jau nebus vien tik tai perkelimo tai vietos. Dabar, pavyzdžiui, turime Italijos ir Graikijos e, atvykėlius, taip pat atsirado žmonių, kurie atvyko ir po Turkijos sustarimo, tai reikia jiems vietos. Nemanau, kad galime sakyti, kad Italijos problema jau išspręsta, dabar eikime prie naujų vietų. Vis tiek mums reikia tą perkelimą iš Italijos ir Graikijos užtikrinti, kad būtų tas solidarumo mechanizmas toms šalimis, kurios yra tos fronto linijos, valstybės narės, kurios reikėjo solidarumo iš ES narių. Be to keičiame visiškai ir perkelimos sistemos patiems pabėgėliams esmę, nes mes dabar skaičiuosime bet kokį prieimimą Europos Sąjungą ir laikysime jas perkelimo vietomis, kai yra ir šeimos susijungimas, darbo vizos, visa tai, kas nėra perkelimas. Ir vis tiek dar lieka 18 tūkstančių vietų iš sprendimo dėl perkelimo. Jis turėjo būti visapusiškas. 22 tūkstančiai vietų žmonėms iš bet kur. Dabar čia apribojama tik tai Turkija ir tik tai siriečiams, sirams. Kitos grupės čia neįtraukiamas. Aš nemanau, kad, kad tai yra geras sprendimas. Vienas už vieną taip pat kelia daug klausimų, nes išsiuntė vienas ir jis yra, gauna kitas yra iš kitur. Nemanau, kad parlamentas buvo galvojo apie tokius saugius e, maršrutus, kaip čia. Taigi, trumpai, ką aš siūlau savo pranešime ir ką jau aptarnėjome dviejose šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Viena vertus, kaip sakiau, reikia keisti teisinį pagrindą. Antra, reikia pasakyti, kad perkelimas perkelimo vietos turi būti naudojamos Italijai ir Graikijai, kaip ir buvo kalba. Perkelimas yra gyvendinimas yra kas kita, parlamentas tai yra pabrėžęs jau savo pranešime, mes patys savo priname dar kartą, kad negalima paimti vietos iš vieno mechanizmo, vienos programos ir perkelti į kitą. Bet jeigu kalbame apie perkelimo pakeitimą, tai galima pateikti ir kitų pasiūlymų pakeitimų, kas pagerintų visą sistemą. Pavyzdžiui, Afganai yra didžiausia pabėgėlių grupė, kuriems netaikoma perkelimo sprendimas. Graikijoje yra sirai, ir irakiečiai, ir afganai. Tačiau jiems netaikoma šios nuostatos, nes jie nesiekia tos numatytos 25 procentų ribos. Taip pat sakoma, kad valstybės narės turi paspartinti procesą patį perkelimo ir sakoma, jeigu valstybė neatsako, nereaguoja į prašymą, ar tai būtų Italijos ar Graikijos prašymą perkelti asmenys, tai tas prašymas laikomas priimtų. Taigi tam, kad visa tai veiktų ir veiktų greičiau, mes turime tam tikrų detalių, tačiau esmė yra tokia. Jau esame aptarę visus šios klausimus su šešėliniais pranešėjais ir noriu aš jiems padėkoti už bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad galėsime toliau bendradarbiauti, kad pranešimas būtų patvirtinęs, tačiau labai svarbu, kad parlamentas pasiūstų signalą komisijai ir valstybės narėms. Dėl to, kad mes norime, kad perkelimo sistema veiktų, greitai veiktų, bet nenorime, kad ji kompensuotų kitus dalykus, E, turkijos susirimas, e, kaip e, teisės tarnyba pasakė, nėra privalomas, yra tik tai kol kas pranešimas spaudai, pranešimas spaudai pagrindų negalime panaiky, sunaikinti kitų, kitos sistemos, kuri yra visiškai kitokia. Labai ačiū. Ačiū, pana Keller. Dabar norėčiau pradėti diskusiją su šiandienis panašiais. Pirmiausia, EPP atstovai, kas čia būtų. E, laukiame darybų pabaigos. Nėra šešėlinio pranešėjo. Supratau. Tuomet žodis ponui Kirkopui, jis yra, socia... Kirkos, jis yra socialistų šiandienas panašiais. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Galbūt užsidėkite ausines. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Jau buvo surinkti e, du sustikimai. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Teisinio pagrindo pakeitimą 112-113 straipsnius. Iš 112-113 straipsnį. 112 straipsnis kalba apie šalis, kur atsidaro kritinė situacija dėl pabėgėlių srautų. Ir pagal mūsų pateiktą informaciją dėl Turkijos Jums pasakyta, kad šis teisinis pagrindas yra geras. Todėl ne, teisinio pagrindo keitimas gali viską pavėlinti. Pranešėja visgi nori, kad šis trimas būtų taikomas ir afganams. Na, čia yra daug afganų, kurie yra Graikijoje. Bet kokiu atveju reikia daryti kažkokią tai išimtį. Be to, pranešėja mano, kad 54 tūkstančiai vietų turi būti išlaikyti, reikia numatyti 18 tūkstančių vietų papildomai. Mes sutinkame, reikia taikyti sustarimą, kuris pasiektas, nes atgyvendinimas, e, tų mechanizmų maišymas sukels sumaištį. Reikia ne, nepainioti tų dalykų. Ir kai kalbama apie teisinio pagrindo keitimą, mes nepritarėme tokiam pakeitimui, o dėl kitų pakeitimų mes norėtume paklausti e, komisijos, ar čia bus laikomas ir šeimos susivienijimo aspektų. Ir dvi savaitės, kurias siūlo pane Keller, yra tas terminas, kuris būtų realus, kad valstybės narės pateiktų atsakymą dėl perkelimo ir apgyvenimo. Taigi, ačiū dar kartą už bendradavimą. Ponas Ujazdavski toliau. Pone pirmininkė, jau esame prieėmę sprendimą praeitįje, kai buvo kalbama apie Švediją. Taigi, kalbant apie šį dokumentą. Pane Kirė ir kalbėjo labai paprastai labai aiškiai, mes visi manome panašiai. Mes sutinkame su komisija ir man atrodo, kad šiuo atveju, kuris mums svarbus, viskas yra kur kas sudėtingiau. Reikėtų iš pat pradžių kalbėti apie pabėgėlių ir emigrantų politiką. Konservatorių ir reformatorių frakcija skeptiškai žiūri į šį perkelimo mechanizmą. Tai yra dirbtinis pasiūlymas, kuris neatsižvelgia visiškai į socialinį kontekstą. Ir man susidaro įspūdis, kad tai, kas mums siūloma šiandien dėl Italijos ir Graikijos, apie ką kalbame šiandien, tai yra tų klaidų, kurias padarėme praeitėje pasiekmė. Ir dėl tos priežasties mes negalime pritarti šiam pasiūlymui. Mes norėtume iš pagrindų aptarti emigracijos politiką, dėl tos politikos ateities, nes e, sprendimai, apie kuriuos kalbėta 12-13 metais, iki šiol nepriimti. Taigi tiek galima pasakyti šiuo metu. Turime pakankamus rezervus perkelimų mechanizme ir mes dabar nenorime pritarti šiam pasiūlymui. Ačiū ponia Ujazdavki, ponia Mlinar, Alde frakcijos vardu. Ačiū, aš norėčiau padėkoti Ska Kelleri dėl jos išreikšti tavo požiūrį. Jis yra toks įtraukiantis ir mes dabar turime darbinės patirties ir galime dirbti su komisijos naujais pasiūlymais šią temą. Noriu pabrėžti tris dalykus, kurie iš dalies jau buvo išdėstyti kolegų. Aš visiškai pritink, pritariu pra, pranešėjos požiūriui, galbūt nemės pabrėžti tai, kad e, teisinis pagrindas nėra tinkamas. Praėjus rugsėjai mes pritarėme būtinybei pritarti šiai priemoniai e, dėl tarybos, per tarybos sprendimą, nes buvo skubi situacija, tačiau tai reiškia užburtą ratą ir kitos e, priemonės taip pat siūlomos taikant tą pačią procedūrą. Alde frakcija mano, kad taip eiti per toli ir parlamentas turi turėti ir teisės aktorių tai leidėjo vaidmenį taip pat, kaip nustatytas sutartyse. Antra, reikia pasakyti, kaip išdėstė ankstesni kalbėtojai, perkelimas nėra tas pats, kas apgyvendinimas. Valstybės narės turėtų taikyti kitas kvotas e, apgyvendinimui ir net naudoti kvotų skirtų perkelimui, nes visi žinome, kad perkeltų žmonių skaičius yra toks mažas, kad negalime iš viso kalbėti apie kokią nors šio proceso sėkmę. Ir galiausiai negalime sakyti, kad perkelimas neveikia ir perkeli, pakeiskime į kažko kitų. Reikia aiškiai pasakyti, valstybės narės tiesiog nevykdo savo užduočių reikia kritiškai pagalvoti, kodėl ir kaip tai neveikia. Ir tai bus e, labai naudinga peržiūrint ir Dublino reglamentą netolimoje ateityje. Ačiū, ponė Amlinar. Toliau, ponė Spinelį, GUE frakcija. Grazie. Ringrazio innanzitutto. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai šiuo klausimu. Um, noriu padėkoti už bendradarbiavimo dvasę, kurią pademonstravo pranešėja ir e, grupiai, kuri dirbo ties procesinėmis garantijomis, atsiprašau, dalis, kur kalbam apie procesinės garantijas e, bei esminės garantijas yra labai svarbi. Taip pat svarbu nustatyti privalomus laiko terminus. E, taip pat perkelimas e, bendrijos viduje yra e, labai svarbu. Suprantu, kodėl norima keisti teisinį pagrindą. E, 78 straipsnis antroji jo dalis atsižvelgia į parlamento nuomonę kalbama apie būtent antrąją dalį, o ne trečiąją to straipsnio dalį. Parlamentas tarsi nušalinamas nuo susitarimų su trečiosiomis šalimis. Viską į savo rankas paima taryba. kuri nepakankamai gerai valdo migracijos rautus. Taip pat matome, jog šie migrantų srautai nebėra tokie jau nebeprognozuojami. Reiktų e, situacijos nebevertinti kaip nepaprastosios padėties reikėtų ją vertinti kaip sudėtingą susidariusią padėtį ir tiesiog parlamentą įtraukti į bendrą teisėkuros procedūrą, juk atstovaujame ES piliečiams ir turime visomis teisėmis dalyvauti sprendimų prieimimo procese, nors tai per pastaruosius mėnesius nėra. Esame nušalinami nuo sprendimų. ypač kalbant apie susitarimą su Turkija. E, kalbame apie tam tikrą pareiškimą, o ne susitarimą. Vėlgi bandoma e, apeiti parlamento taikomą kontrolės e, mechanizmą. Dėkoju. Ar e, nariai e, bei komisijos bei tarybos atstovai norėtų pasisakyti? Jei ne, tuomet e, suteikiu žodį poniai Keller. Prašom, pateikite baigiamasias pastabas, jeigu tokių turite. Tiesiog norėjau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą turbūt bus pakeitimų, apie kuriuos ne viską žinau, taigi lauksiu tų pakeitimų. Nežinau, iki kada tuos pakeitimus bus galima pateikti, jų termino, aš lauksiu, lauksiu jūsų pasiūlymų. Pakeitimus galite pateikti iki šių, šių metų birželio 9.3 valandos. E, taip pat dar viena pastaba pagal 39 taisyklę yra pateikta nuomonė dėl teisinio pagrindo keitimo. Jūri turi pateikti uh, tą pasiūlymą, dėl kurio reikia balsuoti uh, į plenarnėje sesijoje. Pone Kelė siūlo keisti teisinį pagrindą iš 78 straipsnio antrosios dalies į trečiąją dalį. Tiksliau ir į antrąjį ir 80 straipsnius, kur kalbama apie bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, taigi ponė Keller paprašė jūri nuomonės dėl šio proceso. E, komiteto pirmininkas su koordinatoriai šį klausimą aptars. Jeigu daugiau pastabų ar komentarų neturite, atsiprašau, komisija prašom. porą trumpų pastabų dėl teisinio pagrindo, aš nekonkretizuosiu, tiesiog noriu priminti parlamentui, kad komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl nuolatinio perkelimo ES sistemos. E, tai ten bus ilgalaikė sistema, nors kol kas kalbame apie laikinasias priemonės, kurios bus taikomos iki šių metų rugsėjo 27-osios. Šis pasiūlymas jokių būdų neprilygina perkelimo į trečiasias šalis ir perkelimo Europos Sąjungoje. E, tai nėra lygia teisai dalykai. Mes tiesiog nustatome mechaninę sistemą, kuri leidžia komisijai atskaityti skaičių e, žmonių iš visų perkeltimų žmonių jau perkeltus bet jokių būdų abiejų procesų neprilyginame vienas kitam. Ir galiausiai e, e atsakydama dėl šeimos susijungimo, e, kol kas daug informacijos neturime, e, nežinome, kiek atvejų patenka į Dublino reglamento sistemą, kiek į perkelimo ar perskirstimo ES viduje sistemą. Po, Pone Keller e, e, minėjo, kad e, valstybė, kuri nori perkelti prieglapšio prašytoje, turi dviejų savaičių terminą, per kurį tai turi padaryti. Ačiū. Ačiū Jums. Pone Keller, ar norite tarti paskutinį žodį? Taip. Atrodo, klausėte komisijos, ar ji turi komentarų, komisija liktai apibendrino. Aš labai trumpai atsakysiu. Dėl dviejų savaičių. Mes būtent dėl to ir siūlome mechanizmą, kaip užtikrinti tokią galimybę. Jei valstybė iš, e, gavus iš Graikijos ar Italijos e, prašymą per dvi savaitės neatsako, tai automatiškai reiškia, kad pabėgėlio nenori gražinti ir jį priims. Tai tarsi automatiškai reiškia sutikimą. Tai tikiuosi paspartins procesus, nebereiks laukti valstybės narės atsakymų. Ačiū. Ačiū Jums. Tai buvo iš tikrųjų paskutinis ponios kelio pareiškimas. E, posėdį baigėme. Kitas posėdis įvyks gegužės 30-ąją pirmadienį. Trečią valandą po piet. Ačiū visiems.